Good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai, kolegos. Norėčiau pradėti šį posėdį. Šiandien vertimo turbūt yra į daugiau kalbų negu yra narių, nors, aišku, yra pirmadienis. Ir, kaip žinote, daugelį kolegų nelengva atvykti čia pirmadienį. Tačiau tikiuosi, kad vis daugiau jų prisijungs klausimų metu. Noriu pasveikinti visus pirmiausia, trumpi du pranešimai. Pirmasis dėl kalbų jau pasakiau, toliau dokumentai. Dokumentai išsintinėti elektroninę formą. Na, o visą klausimą galima stebėti Europos parlamento svetainėje. Taigi, pirmiausia, ar yra pastabų dėl darbo atvarkės? Atrodo, kad ne. Darbo atvarkė tvirtinama. Reikia patvirtinti du protokolus, kurie jums buvo atsiusti. Jeigu neturite pastabų, jie yra patvirtinami. Toliau trečias klausimas pagal darbo atvarkę, tai yra viešieji klausimai kova su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Kas užtikrina, kad būtų laikomasi taisyklių ir gyventina jas. Tokia yra šios dienos tema. Pirmoje klausimo pusėje, pirmoji dalis. Čia kalbėsime apie apie ES institucijas. Todėl noriu pasveikinti Giovanni Kessler, kuris yra Olaf generalinis direktorius. Sveiki. Taip pat pas mus atvyko Simon Riande, kuris yra Europolo vyresnysis atstovas, skaitant ir FIU.net ir Klaus Mayer Kabri, kuris yra Justo kolegijos Vokietijos narys. Sveiki ir jūs taip pat. Na ir prieš pradedant, noriu pasakyti jums tris dalykus iš pradžių. Šiandien čia jau ketvirtė, kitasis klausimas komitete, nes šiuo metu bandome suformuoti savo nuomonės, pasirenkti e, pirmajam darbo dokumentui, kurį turime parengti. Išklausome žurnalistų, taip pat kalbėjome apie tarptautinius standartus. Na, o šiandien norėtume geriau suprasti, kaip įvairios priežiūros institucijos veikia, kaip jos dalyvauja rengiant ES teisės aktus dėl pinigų plovimo ir mokesčių vengimo ir taip pat norėtume išgirsti apie tai, kokių priemonių gali prireikti tam, kad tinkamai galėtume įgyvendinti trečią ir ketvirtąją pinigų plovimo prevencijos direktyvas, nes turime pasiremti e, jau esamą patirtimį Na ir trečia, svarbiausia mums reikėtų sukaupti pasiūlymus mūsų pačių darbui parlamente ir padaryti tam tikras išvadas. Na, kaip sakiau, šiandien klausimai susidara iš dviejų dalių. Pirmiausia, išklausysime ES institucijų atstovų, o po to išklausysime apie tai, kokios problemos E, kyla iš nacionalinių institucijų perspektyvos. Ir norėčiau pateikti tris pradinės pastabas. Pirmiausia, mes susitikėme, susiekėme su finansinių veiksmų užduoties darbo grupe FATFA, e, kur yra tarptautinė organizacija, tarp vyriausybinė organizacija, kuria priklauso ir e, Europos komisija ir Jie dirba su kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu visame pasaulyje. Kol kas mums nepavyko susilaukti jokio noro iš jų pusės dalyvauti mūsų klausimuose. Praėjusią savaitę susisiekiau su šios organizacijos pirmininku ir paprašiau jo pateikti pasiūlymą, ką mes galėtume pakviesti į vėlesnį klausimą. Tai yra svarbu, nes komisija savo pasiūlymuose e, remiasi finansinių veiksmų darbo grupės darbu. Antra, mes susitikėme su Švedijos priežiūros institucija, finansų inspekcija ir pakvietėme juos dalyvauti mūsų klausimuose taip pat. Tačiau mus informavo, kad finansų inspekcija šiuo metu e, dirba Švedijos tyrimo, komitet, Švedijos tyrimo komitetu Švedijos parlamente ir jie nori pirmiausia vykdyti savo pareigas Švedijos parlamentinio komiteto atžvilgių prieš atvykdami pas mus. Ir jie pasakė, kad negalėtume pas nieko pasakyti Europos parlamentui, kas galėtų jam suteikti ankstyvos informacijos palyginti su to, ką mes esame pateikę Švedijos parlamentui. Danijos mokesčių inspekcija taip pat buvo pakviesta. Tačiau rugsėjo 29 dieną jie, jiems į rankas pateko kompaktinė plokštelė su 5 ar 600 duomenų apie Danijos mokesčių mokėtojus. Jie sumokėjo apie 800 tūkstančių už tą plokštelę ir šiuo metu jie vykdo tyrimus ir teigia, kad jie galės pas mus atvykti tik tai tada, kai jie bus toliau pasistumėję į priekį šiame tyrimė. Taigi tokios įžanginės pastabos. Kaip matote, be šiandienių svečių, kurie pas mus atvyko, mes bandėme užmėgsti kontaktus ir su kitomis institucijomis ir tikiuosi, kad ateityje su jais sutiksime. Taigi dabar noriu pasveikinti dar kartą pirmosius tris prelegentus. Jie mums puikiai visi pažįstami. Giovanni Kessler, Olaf e, generalinis direktorius. E, šiame poste yra nuo 2011 metų. Ponas Kessleris yra buvęs valstybės prokuroras, Italijos teisininkas prieš tapdamas Olafo vadovu. Jis nekartą pas mus lankėsi parlamente, esame diskutavę su juo nekartą. kalbant apie jo institucijos darbą. Taip pat noriu pasveikinti Simoną Riambi, kuris yra Europolo finansinės žvalgybos skyriaus e, atstovas ir Klausą Merkabrį, kuris yra Rusto kolegijos Vokietijos narys. Taigi tokios e, šiandien bus taisyklės. Mūsų svečiai gavo klausimynus, jie juos atsakė raštu, kai kurie e, atvyko pas mus gana vėlai. Aišku, Belgijoje be to buvo dar atostogos, buvo švenčių diena, tai kai kas vėlavo. Kiekvienam kalbėtojui skirsime po 10 minučių pradžiai, po to leisime pasisakyti komiteto nariams. Ir e, Tai bus, darysime penkių minučių atkrapomis klausimams ir atsakymams. Pirmasis kalbės ponas Kesar, prašom jums žodis. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbėmi nariai, už kvietimą dalyvauti Europos parlamento rengiamame šiame surinktame klausime. Norėčiau trumpai pakalbėti apie Olaf darbą ką Olaf nu, jau nuveikė nagrinėdamas Panamos skandalo dokumentus ir taip pat pristatyti keletą politinių pasiūlymų, remdamasis mūsų patirtimi. Kaip jūs žinote, Olaf e, tyria e, sukčiavimus ir neteisėtus veiksmus, kurie, e, susi, kurie liečia ES finansinius interesus, bei taip pat ES institucijų ir agentūrų darbuotojų veiklą. Tai yra mums patikėti tyriamieji. Ty, tyriamosios užduotis ir taip mes prisidame prie ES politikos e, kovos su sukčiavimu srityje, e, įgyvendinami mus, mums suteiktus įgaliojimus e, atlikti tyrimus. Olaf naudojasi visais prieinamais atvirais informacijos šaltiniais. Pastaraisiais metais daug esame investavę įsigydami naujausias uh, technologinės priemonės apdoroti ir analizuoti informaciją iš atvirųjų šaltinių. Komet buvo paskelbti, e, nutekinti Panamos dokumentai, Olafo analitikai suvo, iškart suvokė, kad tai e, informacija, kuri gali būti pagrindas pradėti tyrimus dėl sukčiavimų arba dėl galimų neteisėtų ES darb, institucijų darbuotojų veiksmų. E, E, ir 2016 gegužės mėnesį, kai tik e, e, žurnalistų asociacija paskelbė Panamos dokumentus, Olaf atsisiuntė dokumentus iš viešosios domenų bazės, kuriuose yra apie 40 tūkstančių pavardžių ir institucijų pavadinimų. Institucijų, įmonių pavadinimų ir pavardžių. Tai buvo viešai prieinama informacija. Ką mes su ją padarėme? Patikrinome, ar, ar ta informacija priskirtina. E, Ar, ar, ar ta informacija apie offshore'nės e, įmonę susijusi su e, šiomis trimis kategorijomis žmonių? Visų pirma, ar tai liečia ES institucijų darbuotojus? Antra, ekspertai, ar tai gali būti ekspertai, kurie teikia paslaugas įgyvendinant es projektus ir, ir es fondų lėšų gavėjai. Trečia kategorija asmenų - asmenys arba subjektai, kurie, kuriuos jau tyrė Olafas arba kuriuos e, kurie figuruoja Olafo atliekamuose tyrimuose. Dar patiksinsiu informaciją apie šių trijų kategorijų subjektus, bet mes tikriname, ar iš 430 tūkstančių pavardžių įmonių e, asociacijų pavadinimų ar tarptų pavadinimų ir pavardžių buvo asmenys ir subjektai, kuriuos galima būtų priskirti toms trims kategorijoms, kurias sukūrėme Taigi mes patikrinome ir aptikome ir darbuotojų ES institucijų ir tų institucijų narių. E, mes įtraukėme tas pavardės į savo domenų bazę. Turiuomenį e, aukšto rango pareigūnus. Tai yra e, dabartinės komisijos narius, ankstesnių komisijų narius, generalinių direktor, direktorių, direktoratų direktorių pavardės, mano taip pat, taip pat vadovaujančius direktorius visų agentūrų, visų parlamentarų pavardės 810 e, parlamento narių pavardžių. Žinau, kad jūsų dabar yra mažiau, bet e, šiek tiek parlamento sudėtis keičiasi. Taigi tai yra viešai prieinama informacija. Taip pat į domenų bazę įtraukėme e, tų darbuotojų, Europos Sąjungos institucijų darbuotojų pavardės, kurių darbas susijęs su tam tikromis grėsmėmis, rizikos veiksniais, e, ypač tų, kur, kur, kurie e, turi būti nepriklausomi. E, biudžeto įgyvendinimo padalinių inspektorių mm, pavardės. Ir patikrinome, ar tos pavardės minimos 430 tūkstančių paskelbtų dokumentų. Antra e, grupė subjektų - ekspertai teikiantis paslaugas ES projektuose ir ES e, fondų lėšų gavėjai. Šiai grupėje priskiriame asmenys ir subjektų. Ir dar trečia grupė asmenų ir subjektų - tai e, OLAF atliekamų tyrimų subjektai. Domėjomės ne tik, ar e, tai galėtų būti asmenys susijęs su sukčiavimais, bet taip pat ar, ar tie asmenys neda, nedalyvavo programuose, kurių tikslas e, atitaisyti e, aptiktas finansinės klaidas. Ir Toms trims grupėms priskyrėme 40 tūkstančių pavardžių ir, ir subjektų. Dauguma, 50 procentų tų, tų pavardžių ir subjektų priskirtini trečiai kategorijai subjektų. Tai yra, tai yra tie asmenys ir uh, subjektai, kur, kuriuos Olaf jau tyria arba tyrė, atlieka tyrimą. Uh, Kaip jau sakiau, mes tikrinome, ar tarptų 430 tūkstančių paminėtų, paskelbtų viešai įmonių ir subjektų e, mes galime rasti mums svarbių pavardžių, kaip jau sakiau, aptikome 40 tūkstančių. Darbas nebuvo lengvas, prireikė keletos dienų, kol išvalėme duomenis, iššifravome juos. Tai reiškia, kad OLAF analitikai tikrino, ar duomenys yra tikslus. Ir, nes, pavyzdžiui, kirilica parašyta pavardė, perrašant lotyniškais rašmenimis gali svelti klaidų, ir tie 40 tūkstančių pavardžių ir subjektų buvo perkelti į specialiai sukurtą duomenų bazę ir ten toliau atlikome tyrimą. E, programinė įranga automatiškai e, pasiūlė e, asmenų ir subjektų identifikavimą. Ir iš tikrųjų Paskui galutinis sąrašas 17. Galiausiai galutinis mūsų šalis 17 tapačių e, subjektų ir pavardžių. Iš 430 e, išskiriame 400 tūkstančių pas, ir iš 400 tūkstančių 17. Ir tai yra. Ir tai, tai pavardės ir subjektai susiję su asmenimis dirbančiais institucijose nemažai tų uh, pavardžių uh, subjektų Olaf jau tyrė. 50 procentų iš tų 17 Olafui jau žinomi asmenys ar subjektai. Mes tokiu būdu galima papildomos informacijos, naudingos informacijos mūsų atliekamiems tyrimams. Ir atlikę analizę, kurią ką tik pristačiau, taip pat pasitelkė papildomą informaciją apie Panamos skandalą. Mes taip pat e, naudojamės kitą atvirai viešai prieinamą informaciją. E, visą tai paaiškinau atsakymuose į, į jūsų komiteto pateiktus klausimus. Na, kai kurie tyrimai dar vykdomi, todėl negaliu pateikti visos detalios informacijos. Noriu tik patikslinti, kad tas faktas, kad Olaf atlieka tyrimą, dar nereiškia, kad konkretus asmenys ar subjektai iš tikrųjų įvykdė kokius nors nusižengimus, nes nekaltumo prezumcija galioja galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų e, disponuojame tik tą informaciją, kuri yra viešai prieinama kuri buvo paskelbta gegužės 19-ąją. Tačiau lygnant su ta viso didžiuliu kiekiu duomenų, kuris buvo viešai paskelbtas, yra daugybė papildomos e, informacijos, yra apie 11 milijonų papildomų dokumentų, kur, kurie dar nėra paskelbti. Aš girdėjau tokius skaičius. Ta informacija nėra prieinama mums. Kiek žinau, ta informacija kol kas nėra prieinama niekam. Tai yra bankų sąskaitų numeriai, elektroniniai adresai. E, tai yra informacija, įdomi informacija, kuri galėtų uh, padėti išsiaiškinti kitus na, asmenys, kurie turi finansinių interesų. Dabar norėčiau pereiti prie politinių pasvarstymų. Uh, Kaip žinote, ES institucijos 2015 patvirtino e, kovos su pinigų plovimu direktyvą, taip pat e, kurios, e, kurios tikslas užtikrinti vykdomų finansinių operacijų atsekamumą ir po teroristinių išpolių komisija e, Mm, nusprendė, kad ta direktyva turi būti perkelta į nacionalinės teisės iki 2016 pabaigos, visiškai tam pritariu. 2016 birželio mėnesį komisija pateikė papildomus pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimo, ypač dėl mm, ES finansinės žvalgybos padalinio steigimo ir jų bendradarbiavimo e, palengvinimo. Tie padaliniai turi turės teisę susipažinti su e, finansinė informacija. Valstybės narės privalės skurti duomenų centrus ir suteikti informaciją apie bankų sąskaitų turėtojus. Tai yra tikrai būtinos priemonės. Bet norėčiau pridurti štai ką. Tai tikrai svarbus, naudingi žingsniai, tačiau veiksmų apreptis vis tiek išlieka gana ribota. Svarbu dalintis finansinę informaciją, kad pasipriešintume pinigų plovimui, mokesčių vengimui ir slėpimui bei uh, kovotume su terorizmu, bet lygiai taip pat būtina e, m, perimti lėšas, kurios e, yra įgytos nusikalstamų būdų. Todėl, kurdami duomenų centrus, turime pasirūpinti, kad jie būtų prieinami, kad juos būtų lengva, lengva naudoti ir kad jie būtų prieinami ne tik finansinės žvalgybos padaliniams, bet ir visoms ES e, įgyvendinimo užtikrinimo institucijoms tie duomenys ypač turėtų būti prieinami atliekant visų ekonominių nusikaltimų tyrimus. Kodėl e, atskirai sričiai pri, pri, priskiriame pinigų plovimą, mokesčių vengimą ir teroriz, su terorizmu susijusią finansinę veiklą. Bandymas atskirti korupciją nuo pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, netgi nuo terorizmo, tai, tai yra gana dirbtinis atskirimas Tai susiję nusikaltimai. Bet to tyrimo pradžioje sunku būna pasakyti, ar kalbame, ar susidurėme su pinigų plovimu, ar tik tai su mokesčių vengimu. Tačiau Europoje dėja viskas veikia taip, iškyla terorizmo grėsmės, skubiai imamės veiksmų šioje srityje, iškyla kita krizė kitoje srityje. Manau, kad tokios taisyklės turėtų galioti visų ekonominių nusikaltimų atžvilgių. Ačiū, ponė Kesleri. Jūs aiškiai pristatėte, ką padarė Olafas ir kiek mes dabar žinome, e, mes pagal skaičius e, rezultatus galime įvertinti kaip nelabai ženklius, bet tikimės ir daugiau informacijos iš jūsų toliau. Simon Rijondi irgi iš Europolo, prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ačiū, kad pasikvietėte Europolo atstovus į šį klausimą. 2016 m. Spal... balandžio 3 d. tarptautinė tyriamųjų žurnalistų konsorciumo grupė išsiaiškino uh, slaptų duomenų. Ir tų duomenų nutekėjusių skaičius siekia maždaug 11 milijonų, maždaug 2,6 terabaitai e, duomenų. ir e, jame, jie yra susiję su šimtais tūkstančių juridinių ir teisinių asmenų, juridinių ir fizinių asmenų. Toliau e, visi tie duomenys yra vardinami kaip e, Panamos dokumentų duomenys. Vėliau 2016 metais buvo pateikta daugiau duomenų apie įmonės, kurios buvo įtrauktos į vadinamąjį Panamos skandalo dokumentų apimti. Matome, kad e, tie duomenys dabar jau prieinami ir internete, juos galima atsisiųsdinti. Labai aiški duomenų bazė yra suformuota. Tikslus Panamos e, dokumentų duomenų bazės formavimas nėra aiškus, nes matome, kad e, yra naudojama daug skirtingų administracinių bazių ir 1,5 milijonai E, duomenų e, dosijai nėra išnagrinėta. Jau anksčiau matėme, kad e, Panamos skandalo dokumentas atskleistos įmonės jau anksčiau kartais buvo susijusios su žiniasklaidos tyrimais. Ir be to matome, kad nepakanka informacijos apie bankų sąskaitas, komunikavimo priemonės ir bendrą kontekstinę informaciją. Europolas vis tik tai sugebėjo praktiškai atsisiūzinti Panamos duomenų bazę ir surinko visus reikalingus duomenys apie bendrų įmonių, reikalingus bendrų įmonių įvardymą. Rezultatai yra tokie. Turime 3000, e, daugiau negu 3000 protokolų E, turime visus valstybių paketus, jie yra išsiunčiami valstybėms, valstybės pačios turi juos ištirti, išaiškinta daug ryšių su nusikalstamomis grupėmis, niekas nenusteps, kad didelį dėmesį e, šiuo atveju skiriame ekonominiams nusikaltimams. E, tūkstantis septyni šimtai pastebėjome, kad e, buvo labai didelis rytų Europos e, valstybių, skaitant Rusijos įtraukimas. Dėmesio centras Hydra atsaking e, buvo e, su, išskirtas. E, jis yra atsakingas už organizuotą nusikalstamą labai smarkiai ir pasimėmama, kad informacija apie jį tapo labai populiari. Um, Pagrindinis dalykas čia yra tas, kad įmonės e, įvardintos Panamos dokumentuose yra siejamos ne tik su ekonominiais nusikaltimais, tokiais kaip pinigų plovimas ar PVM slėpimas, bet ir su terorizmu, e, Rusijos organizuotų nusikalstamų, nelegalia migracija, kibernetiniais nusikaltimais ir panašiai. Jungtinė karalystė e, suteikia labai daug informacijos apie uh, apie e, duomenų atskleidimo, aplankimo atvejus. Lietuviai labai e, aktyviai buvo įvardinti, e, bet tai yra susijęs su organizuotojais nusikalstamumais iš Rusijos. Europolas praktiškai prašė visų mūsų partnerių atverti tyrimus susijusius su Panamos dokumentais. Uh, Keletas valstybių atsakė palankiai. E, labai daug valstybių pademonstravo norą pradėti tyrimus e, priklausomai nuo turimų duomenų. Europolas taip pat dalyvavo Rojus organizuotame posėdėje apie valstybėse narėse vykstančių tyrimų koordinavimą. Deja, atskleistosios Panamos duomenų bazės ir pranešimai žiniasklaidoje nėra pakankama bazė daugeliu valstybių pradėti tyrimus. Ir uh, ir pastebėjome, kad ne visuomet buvo galima pradėti tyrimus pagal turimus duomenys, bet Europolas negali atskleisti visų Panamos, ar gauti visų Panamos dokumentų duomenų. Pastebėjome, kad um, labai daug tyrimų um, gaunamų duomenų neužtenka. Europolas ir toliau yra pasirengęs padėti valstybėms narėms, jeigu joms reikės daugiau informacijos apie tyrimus. Äh, äh, äh, Ačiū, ponė Riondė. Ypač paskutinis jūsų pastebėjimas buvo įdomus. Mes patys dar neturim visų duomenų prieigos prie jų. Ir jūs sakėte, kad e, galbūt gausite daugiau informacijos. Ir tas faktas, kad e, yra daugiau negu 3000 atitikmenų, e, buvo labai įdomus. Toliau Klaus Maier Kabri, trečias ekspertas, jis yra Vokietijos narys iš Eurojust kolegijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, parlamento nariai, Visų pirma, labai dėkuoju už pakvietimą. O dabar aš vis tik tai pereisiu iš vokiečių kalbos į anglų kalbą. Nes Eurojuste atstovauju Vokietijai, tačiau kaip organizacijos kalba anglų kalba, aš būtent čia ir kalbėsiu. <laughs> um, uh, Prancūziškai irgi šiek tiek galėčiau pakalbėti. Introduce... Visų pirma, norėčiau trumpai pristatyti, koks yra Eurojust vaidmuo pinigų plovime o paskui pereisiu prie teisinių problemų ir praktinių problemų, kurios išriškėjo organizuojant bendradarbiavimą. Eurojust reiškia ES teismų bendradarbiavimo dalinys. Mūsų e, mandatas e, skatinti, greitinti ir e, koordinuoti bendradarbiavimą, organizuojant e, prokuratūros tyrimus ir teismų e, administracijos darbą valstybėse narėse. E, Bendradarbiavimas per koordinavimą yra mūsų pagrindinė veiklos rytis. Mes neapsiribuojame tik valstybėmis narėmis, dirbame ir su trečiosiomis šalimis, šiuo atveju su Panama. Tai būtų visai geras įmanomas bendradarbiavimo partneris. Labai svarbu uh, žinoti, kad mes dabar uh, E, dirbame vadovaudomės valstybių narių e, prokuratūrų prašymais. Mes tyrimų patys nepradedame, vadovaujamės jų poreikiais. Kokiu priemoniu mes turime savo darboje? Pirmiausia, koordinaciniai posėdžiai. Koordinaciniai posėdžiai, paprastai kalbant, reiškia, kad sutelkėme visas suinteresuotas pusės, nacionalinės e, prokuratūras, teismus, policiją ir ekspertai viską aptarė nuo pradžios iki galo. Yra sutariama, ką reikia padaryti, kokias problemas reikia išspręsti ir be abejo yra pasikeičiama turima informacija. Svarbiausia tokiuose posėdžiuose yra tai, kad susikuria pasitikėjimas tarp prokuratūros ir kitų tarnybų, tai yra būtina bendradarbiavimui. Be to egzistuoja koordinaciniai centrai, kurie organizuoja bendras e, veiklos dienas. Ką tai reiškia? Per vieną dieną yra pritaikomas skirtingų jurisdikcinių baudžiamosios teisės priemonės, pavyzdžiui, yra konfiskuojamos prekes, areštuojami asmenys, atliekami makrata vienose ir kitose namuose ir taip toliau. E, Be to, mes finansuojame ir remiame bendras tyrimo komandas. Tos komandos, paprastai tariant, yra e, teisinė parama, dėl kurios yra susitarta iš anksto ir taip yra galima tiesiogiai, tiesioginiu laiku e, keistis laik, e, informacija ir pajėgomis. Mes nagrinėdami atskiras bylas pastebėjome, kad palyginus su 2012 metais jų skaičius labai smarkiai išaugo. 2012 e, metais turėjome 128 bylas, šiemet turime 185, o dar metai nesibaigė. Pinigų plovimas. Aš visiškai sutinku su Giovanni Kessleriu. Tai nėra uh, E, horizontalus nusikaltimas. Dažniausiai jis yra susijęs su sukčiavimu, korupcija, organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, narkotikų priekyba ir terorizmu. Būtų šiek tiek e, pritemta sakyti, kad e, pinigų plovimą galima atskirti nuo šių reiškinių. Tirdami savo bylas pastebėjome, kad per 57 koordinavimo posėdžius buvo aptariami E, pinigų plovimo atvejai. 12 kartų buvo imtas aiškių priemonių kovai su pinigų plovimu. 57 koordinavimo atvejai iš 285. E, tai aiškiai rodo, kad e, koordinavimas nepaprastai svarbus pinigų plovimo atvejai visuomet turi būti koordinuojami tarptautiniu mastu, tai yra būtina. Su kokiamis problemomis susidurėme? ir kaip tos problemos galėtų būti išspręstos. Pirmiausia, vėluojama įgyvendinti teisinės pagalbos prašymus. Kartais tai reikalauja labai daug laiko, reikia daug papildomų tyrimų apie bankų informaciją, mokesčių informaciją, operacijų informaciją, e, informacijos apie nekilnojamą turtą, pareiš, liudininkų pareiškimų, įtariamųjų pareiškimų. pareiškimų valstybių narių e, padėtis sistema labai skiriasi, skirtingos e, institucijos už tai atsakingos ir todėl labai sunku koordinuoti jų veiklą. Nėra bendros koordinavimo institucijos kai kuriuose šalyse, e, kad ta institucija galėtų įgyvendinti prašymus. Neseniai vyko, neturėtume labai įdomų atvejį, kuris aiškiai parodo, kad Eurojus atneša papildomas vertės. Kolegos iš Čekijos E, tyrė bylą dėl pinigų plovimo ir mokesčių vengimo. Buvo kalba apie 25 milijonų eurų nuostolius. Jie išsiaiškino, kur yra atidaryta sąskaita, į kurią pinigai eina. Tiek greitai koordinuodami veiklą per Eurojust sugebėjome konfiskuoti tuos 28 milijonus sąskaitoje, kuri buvo Austrijoje ir pačiu laiku uh, E, tą padarėme, nes tuometinis nusikaltelis e, gyvenęs Junktinėje karalystėje jau buvo ga, davęs nurodymus pinigus pervesti. Po poros ar trejatos valandų pinigų jau nebūtų nebebuvę. Ir greičiausiai niekas jų nebūtų atgavęs. Mums pavyko tik todėl, kad Čekijos ir Austrijos kolegos tiesiogiai per Eurojust bendradarbiavo ir galėjome konfiskuoti tuos 25 milijonus esančius Austrijos sąskaitoje teismų sistemų skirtumai yra rimta problema. Ypač, kai kalbame apie skirtingą e, mokestinio nusikaltimo apibrėžimą valstybėse narėse. Yra taisyklių, pagal kurias e, mokestiniai nusikaltimai yra traktuomi kaip e, būdžiamasis nusikaltimas arba administracinis nusikaltimas. Ir tada, aišku, skirtingos priemonės yra taikomos, skirtingos sankcijos, skirtingos. E, institucijos, gali būti teismai, gali būti administracinė institucija, kuri tirs tokius atvejus, e, bet reikia, kad tos institucijos galėtų dirbti per sieną. Jurisdikcijų konfliktai, e, prieštaravimai gali išriškėti taip pat, ypač jeigu kalbame apie tai, kad byla pradedama tirti vienoje, vienoje valstybėje, vienos valstybės teritorijoje ta valstybė paprašo, kad būtų turtas konfiskuotas kitoje valstybėje narėje, tai gali būti sudėtinga, nes reikės ilgai laukti, kol bus užbaigtas bent jau pirminis tyrimas. E, nusikalstamo e, lėšų pervedimas, perkelimas irgi gali būti labai sudėtingas. E, mes suprantame, kad visuomet uh, labai sunku, svarbu greitai uh, nusitaikyti į pinigus, nes tokiu būdu mes smogiame iš tikrųjų nusikaltelėms. Ir dėl to jau anksčiau yra iškilę nemažai sunkumų. Ir e, atsit, būna taip, kad yra labai vėluojama. Aš jums e, pristačiau labai didelę bylą, e, vertikalę vadinamąją bylą e, klausimynę. E, galiu pa, sakyti, ką reiškia koordinavimas. Vien iš Vokietijos tuo vienu atveju buvo gauta 600 prašymų laiškų. Jie turėjo būti išsiųsti, sukoordinuoti ir paskui gyvendinti. Jūs galite tik įsivaizduoti, kokio masto veikla tikrai nėra lengva. Todėl tokios institucijos kaip Eurojust įsitraukimas ankstyvame etape yra būtinas. Panamos dokumentai. Uh, E, apie juos buvo organizuotas koordinavimo posėdis, tai buvo tik pradinis, įžanginis posėdis, tai yra labai svarbu. Ir jau čia esame nekartą matę, kad tokio masto ir reikšmingumo atveju labai sunk, daug iškyla finansinių ir logistinių sunkumų. Pateiksiu pavyzdį įvyko milžin... Įprastas koordinacinis posėdis paprastai kainuoja maždaug 8 tūkstančius, mažiau negu 8 tūkstančius eurų. Dėl Panamos dokumentų vykęs koordinavimo posėdis kainavo 60 tūkstančių eurų. Tai būtų iššūkis bet kuriai organizacijai. Ką dabar reikia padaryti? Dar kartą reikia organizuoti veiksmingą bendravimą, komunikavimą tarp visų susijusių institucijų. Tai buvo pirmoji galimybė e, leisti susitikti nacionaliniams prokurorams, pasikalbėti, pasikeisti informaciją, pasimokyti vieniems iš kitų patirties ir žinių. Jeigu norime bendradarbiauti su Panama, Tai suprantame, kad tokių galimybių yra, per koordinavimo posėdį tą galima padaryti, tačiau akivaizdžiai suprantame, kad ES juridinių priemonių nėra numačiusi, kuri leistų supaprastinti uh, patenkinti visus prašymus. Mes labai daug bendradarbiaujame Panamos klausimus, tačiau diplomatiniai kanalai yra labai lėti, todėl kągi mums reikia daryti, reikia sutelkti uh, Europos resursus, Europos ekspertizę. Tam e, platformą pasitarnaus Eurojustas. Mm, praėjusią savaitę, paskutinėmis dienomis, tiesą sakant, mes e, nusėdėme e, daug pavedimų Panamos generalinis prokuroras išreiškė norą dirbti su tarptautinėmis institucijomis ir bendradarbiauti. Baigdamas galiu pasakyti, kad Eurojust vaidmuo yra gyvybiškai svarbus, kai kalbame apie pinigų plovimą ir pinigų mokesčių vengimą. Gali iškilti nemažai sunkumų E, techninių lygmenių, praktinių lygmenių, bet nekoordinuodami tyrimą Europos lyg, e, lygmenių mes neišvengsime tokių problemų. Bendrai galiu pasakyti, kad dabar nelaikas karpyti finansavimą ar mažinti personalą. E, priešingai, Eurojus turi būti sustiprintas. Ačiū. Ja, vielen Dank, äh, Herr Mayer-Capri. Labai ačiū, podama ir kabri. Buvo labai įdomu jūsų išklausyti. Dabar klausimai atsakymai. Sutarėme, kad mūsų pirmiausia pranešėjai kiekvienas turės po penkias minutės pakomentuoti ir užduoti klausimus. Taigi, ponas Kofot, pirmiausia. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už pasisakymus už atsimus raštu. Labai naudinga informacija. Taigi pirmasis klausimas Eurojustui, Eurojusto atstovui. Jeigu teisingai pamenu, sakėte, kad ketvirtis pinigų plovimo atveju e, reikalauja traukinio koordinavimo. Ar turite kokių konkrečių rekomendacijų? Kadangi parlamentas peržiūri dabar kovos su pinigų plovimu direktyvą, ar turite konkrečių rekomendacijų? patarimų. Toliau visiems ekspertams. Savo atsakymuose raštu minėjote kliūtis bendradarbiavimui tarp policijos, nacionalinių institucijų ir taip toliau. Ar būtų prasminga sukurti standartizuotą centrinį registrą ES, kuris būtų prieinamas visoms valstybėms narėms? Ar tokiu keliu reikėtų eiti? Čia aš klausiu Olaf ir Europolo. Ir konkrečiai Europolui klausimas, jūs atsakymas yra raštu. Daug e, svarbios informacijos yra. Valstybė narių policija sprendžia, kaip ir kada prisidėti prie tam tikrų bylų, nėra tam tikros ribos numatyta, minimalios ribos. Kaip užtikrinti daug geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad būtų siunčiama atitinkama informacija Europolui. Ar norite paminėti, kokios yra kliūtis bendradarbiavant su valstybėmis narėmis? Labai ačiū. Dabar žodis. Pirmiausia, Mark Abrė atsakyti pirmasis klausimus, po to ponas Riondė ir ponas Kessler taip pat galės E, papildyti atsakymus. Turime penkias minutės. Labai ačiū. Negaliu komentuoti šios direktyvos peržiūros, tačiau svarbu, kodėl aš minėjau tos skaičius. Pinigų plovimo esmė yra tokia, kad nacionalinė institucija negali tokio nusikaltimo apčiuopti tarp valstybinio mastu. Turi turėti galimybę bendradarbiauti su partneriais ES ir trečiosiose šalise. Labai dažnai. Jeigu neturi platformos, tam daryti tampa labai sunku. Platforma, ypač tokiais atvejais, kai kalbamas su trečiosiomis šalimis, ES pajėgumai yra daug didesni, jeigu 28 valstybės narės kalba kartu, kalbasi su kitų partnerių, tai visai kas kita, negu kad kalbėtųsi tiesiog viena valstybė su kita. Tokia platforma yra Eurojustas, ji jau yra, tačiau ką reikia užtikrinti, kad toks darbas galėtų vykti tinkamai. Tam reikia dėja pinigų. Aš, aš patikiau jums duomenis, kiek kainuoja koordinavimo posėdis. Jeigu suringi keletą tokių posėdžių, tai posėdžių biudžetas labai greitai dinksta. Be to, aišku, reikia ir darbuotojų jiems renkti. Taigi mano prašymas būtų panaudoti šią esamą platformą maksimaliam poveikiu gauti, ypač tokiais atvejais kaip šie. Ačiū, ponas Riondi. Ačiū už klausimą. Stiprintas bendradavimas. Manau, kad pinigai visada organizuot nusikaltelių tikslas arba būtinybė teroristams. Todėl jie turi būti visų tyrimų centre pirmininkaujantis Niderlandai, dabar Slovakija daug dėmesio skiria finansiniams tyrimams. Koks galėtų būti kelias į priekį? Manau, kad turime įtikinti finansinių tyrimų tarnybas e, keistis informacijos su Europolu. Kaip minėjau, septynės e, nacionalinės organizacijos dirba su Europolu. Svarbu, kad būtų jų daugiau, kad galėtume uh, suformuoti platesnį vaizdą apie tai, kas vyksta, kai turime atvejus reikalos su įtartina veikla. Kaip ir kada mes šį klausimą spręsime? Pradėsime šiai sausi, e, e, įkurdami finansinės žvalgybos skyrių ir Siekime šio tinklo bendradarbiavimo tolesnės veiklos su kitomis teisės saugos agentūromis ir su Europolu. Tai yra labai svarbu. Manau, kad Europolas ir Europos parlamentas jau taip pat turi padėti mums. Reikia panaikinti teisinės kliūtis keitimus informaciją tarp skirtingų e, agentūrų tipų. Dabar yra visiškai būtina tam, kad finansinės žvalgybos skyriai galėtų keistis informaciją su muitinėmis teisės saugos e, institucijomis užsienio šalise greitai be apribojimų, kurie kyla iš nacionalinių teisės aktų. Manau, kad ryšys centralizuotų būdų su Europolu galėtų e, padėti tyrimams įvairiose valstybės narėse. Ačiū, dabar 30 sekundžių Giovanni Kessler. Reglamentas ar direktyva dėl pinigų plovimo. Labai svarbu ir būtina yra patvirtinti e, komisijos Liepos 16 dienos pasiūlytą pakeitimą, kas leistų visiems žvalgybos skyriams, finansinės žvalgybos skyriams pasiekti valstybių narių bankinius duomenys. Toliau, kitas žingsnis, kuris kol kas dar nenumatytas, jokiuose pas, pakeitimo pasiūlymuose, bet galbūt parlamentas pritartų tam, tai yra tai, kad šis, šis duomenų bankas būtų prieinamas visiems, visoms e, teisės saugos agentūroms Europos Sąjungoje ir Olafui. Ir Olafui. Ačiū. Toliau antrasis pranešėjas, ponas Jezek. Ježek jo nėra, todėl Louis Michel jo vardu kalbės. Panas Ježikas dėja negalėjo atvykti. Pirmasis pasvarstymas. Ačiū Jums, kad atvykote pas mus. Daug kalbama apie koordinavimą tarp jūsų, tačiau, man atrodo, tas bendravimas dažnai neveiksmingas, išužima daug laiko ir daug darbo. Antra, dėl pono Keslerio pasisakymo, jis patikė šitą įdomiaus, tai yra bankų sąskaitų registras. Noriu užduoti klausimą, pono Kisleriui, nes girdima tam tikrose rakose dažnai tai. Ar e, privataus gyvenimo apsaugos teisės aktai yra kliūtis jūsų darbui ir jūsų koordinavimui? Įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę apie tai, nes labai dažnai e, nes naudojamasi privataus gyvenimo apsaugos nuostatomis, kad būtų galima kliudyti teisės saugos darbui. Ir antra, dažnai skiriamas e, pinigų plovimas, e, mokesčių vengimas, mokestinis optimizavimas ir taip tai. Man atrodo, kad čia labai panašus dalykai. Atrodo, kad tiesiog trūksta apibrėžčių, dėl ko mūsų ir jūsų darbas silpnamas. Norėčiau išgirsti jų nuomonę apie tai. Ir klausimas visiems, visiems trims. Ar vieną dieną turėsim bendrą visų šių savokų apibriežti? Nes e, e, mokesčių vengimas ir pinigų plovimas tai yra sunkus nusikaltimas. Visą laiką kalbam apie pinigų plovimą. Reikėtų, ko gero, e, pabandyti geriau apibriežti šias savokas. Ir kitas klausimas, ar kiek aš laiko turiu. Gal aš vėliau dar užduosiu papildomų klausimų. Ačiū, ponia Mišelė. Ponia Kesleri, prašom. Duomenų apsauga yra reikalinga, privatumo apsauga aišku, kad yra reikalinga. Tai yra viena iš pagrindinių teisių, įrašyta mūsų teisės aktuose, nacionaliniuose teisės aktuose ir Europos. Tačiau tai teisės aktų leidėjas turi koordinuoti savo veiksmus, duomenų apsaugos, e, teisės aktai rengiami vienaip, tyrimų nesaktai kitaip ir kartais atsiranda prieštaravimų ar neiškumų. Teisinių neiškumų tai kyla problemų mums. Ne to pats, ne pati domeno apsauga, ką mes pritarėme ir tos, tomis nuostatomis laikomis, tačiau teisės aktai kartais nėra aiškus. Ypač Olafui. Nes Olafo pozicija irgi šiek tiek neaišku, tai yra administracinė agentūra, kuri laikosi visų komisijos teisės aktų ir taip pat yra tyrimo tarnyba ir turi laikytis tyrimo, baudžiamųjų tyrimų taisyklių. Kartais jos konfliktuoja su administracinėmis taisyklėmis. Taigi ne pats, pati duomenų apsauga yra problema, tiesiog iškumo trūkumas teisės aktuose. Dėl teisės aktų leidėjai turi dėl to apsispręsti. Paskutinė jūsų pasakymo dalis, ponia Mišelė. Aš esu už nefragmentuotą požiūrį teisės aktuose. Aš sutikiu, kad būtinos yra apibrieštis. Tačiau čia yra šis tas daugiau negu neaiškumus su apibrieštimis. Pinigų plovimas egzistuoja tuomet tik tai, kai yra kitas nusikaltimas, nes plauti pinigus tik tai tada gali, kai turi pajamas iš kito nusikaltimo. Tai yra labai keista, kad mes galime tirti tik pinigų plovimą, neturėdami galimybės panaudoti tos pačius duomenys kaip įrodymus dėl ankstesnių nusikaltimų. Taigi mums reikia nefragmentuoto teisė kuros požiūrio iš šios reiškinius. Ačiū. Ar turite trumpų pastabų kiti prelegentai? Ne. Tuomet jau panaudojame šias penkias minutės dabar frakcijų. Otmar Karas. Pirmininkė. Turiu trumpą ir paprastą klausimą visiems trims e, kalbėtojams. Tarptautinis e, tyriamųjų žurnalistų konsorciumas atliko darbą ir noriu paklausti, kaip jūs bendradarbiavate su ta žurnalistų organizacija, ar paprašėte jų naujausių dokumentų ir ar tuos dokumentus gavote. Ir koks jūsų, kaip jūsų vertinimais atrodo, ar jums jie suteikė visus dokumentus. Pirmininkas, ačiū. Ponas Kapri pirmiausia. Mano atsakymas ne, nenudžiugins jūsų, nes Eurojust netlieka tyrimo. Mes tik tai užsimame koordinavimu. Mes tiesiog su ta platforma nedirbame tuo turėtų užsimti Europos prokurorai, o ne Eurojustas kaip institucija. Ponas Rionde. Europolas negali palaikyti tiesioginių ryšių su ta žurnalistų platforma. Mes dirbame su valstybėmis narėmis ir me, mums valstybės narės turi perduoti tuos duomenys ir laikyti juos savo duomenų bazėmis. Bazėse galime tik patikrinti tuos duomenys, su, sutikrinti juos. Negalime e, duomenų prašyti iš tos platformos, duomenys mums teikia valstybės narės. Ponas Kessleris. E, Skirtingai nei mano kolegos, mano institucija yra tyrimą atlieka institucija ir mes užmeskėme kontaktą su tais žurnalistais. Kaip jau sakiau, mes visų pirma ėmėmės viešai paskelbtų dokumentų. E, tie virš 400 tūkstančių dokumentų buvo paskelbti visiems. Paskui susisiekėme su jais. Uh, E, mums pavyko susitikti su jų atstovu savo, mūsų būstinėje Olafe ir mes paprašėme jų perduoti mums li likusius dokumentus, kurie nebuvo perduoti ir kurie tikrai būtų pasitarnavę mūsų tyrimams. Atsakymas iki šiol buvo neigiamas. Kaip su, na, mes neturime jokių įgaliojimų priversti kaip nors juos elgtis. Galime tik paprašyti. Iki šiol jie, jų atsakymas buvo neigiamas ir kaip supratau, neigiamas dėl to, kad jeigu jie atskleis visus dokumentus, jie taip pat gali E, pastatyti riziką informacijos šaltinį, jis taip pat gali būti identifikuotas. Mes nesirengėme niekam mokėti, kaip, kaip tai daro Danijos mokesčių inspekcija, bet netgi tokio pasiūlymo nesulaukėme. Tokių pat atsakymų sulaukėme ir per pirmąjį mūsų surenktą klausimą. Ačiū. Otmarai, turime dar pusantros minutės, jeigu nori žodžiu papildomą klausimą. Aš suprantu problemą. Žinome, kad ne visi dokumentai buvo perduoti. Taip pat žinome, kodėl jie nebuvo perduoti. Tačiau pirmasis kalbėtojas labai aiškiai paminėjo, kad prokurorai gali teikti duomenis kaip, sekas, kaip jums sekasi dirbti su šalių prokurorais ir tyrimus atliekančiomis institucijomis valstybėse narėse. Ar gaunate domenų iš jų, taip ar ne? Galėčiau mm, pa, rekomenduoti jūs pasidomėti e, studiją, kuri netrukus bus paskelbta prokurorų institucijos. Ten turėtų būti daugiau informacijos. Iki šiol mes analizavome informaciją ir e, mūsų galutinis sąrašas apie 3700 atitikčių. Ir šią savaitę išsintinėsime šalims dokumentų paketus ir tikimės, kad valstybės narės mums patiks atsakymus ir sulauksime daugiau informacijos. Darbas vyksta. Ačiū. Toliau socialdemokratai. Ponas Ramon Atondo, ačiū. Norėčiau visų pirma užduoti klausimą apie santykių pobūdį tarp tyrimųjų institucijų ir kiekvienos šalies finansinių institucijų. Ponas Riendo šiek tiek aptarė šį klausimą. Atrodo, kad žurnalistų platforma yra šiek tiek kritikuojama dėl, dėl to, kad ne visą informaciją suteikia. Ir, ir, bet mes čia kalbame, kalbamės apie viską vien dėl to, kad jie tą informaciją paskelbė. Nežinau, ar reikėtų. Uh, Gal, bandyti aiškintis, ar galima gauti dar daugiau informacijos, bet juk jie yra tas informatorius. Uh, Turiu klausimą Europolui. Galbūt valstybės narės turėtų teikti informaciją, tą informaciją, kurios trūksta. Jo, jos turėtų suteikti visą papil... reikalingą informaciją, kad Europolas galėtų at, atlikti tyrimą. Taip pat turiu klausimą Eurojust atstovui. Ar kurios nors šalės paprašė Eurojusto na, išnagrinėti Panamos skandalą? nes jūs koordinuojate e, prokuratūrų darbą. Ar kuri nors šalis kreipėsi į Eurojustą prašydama, kad būtų sutikta informacija apie Panamos skandalą? Taip pat noriu paklausti, kaip jūs bendradarbiaujate su mokesčių inspekcijomis ir policijos e, pajėgomis Junktinėse valstijose. Ten tos institucijos turi teisę uždaryti bankus, jeigu įtariama, kad bankai e, įsivėlė į, į pinigų plovimą. Kas pradės, ponas Riondi? Dėl žurnalistų platformos. Tikrai e, ne, nekritikuojame to konsorciumo darbo. Mes esame agentūra teikianti paramą valstybėms narėjams ir aš tikiuosi, kad ketvirtoji pini, e, kovos su pinigų plovimu direktyva ir papildomi pakeitimai dėl e, bankų sąskaitų centrinio registro ir suteiks tą galimybę valstybėms narėms mums teikti informaciją. Mes žinome, esame pasirengę atlikti tyrimą jeigu tik fiksuojamas koks nors nusižengimas, bet, bet čia iniciatyva turi ateiti iš valstybių narių. Ponas Kaprė, ačiū už abu klausimus. Eurojustui. Mūsų buvo paprašyta padėti atlikti nacionalinius tyrimus. Čia esu kaip Vokietijos atstovas, nes pir pirmasis prašymas atėjo iš Vokietijos institucijų. Uh, o po to kitos bendrijos valstybės įsitraukė į šį procesą. Bendradarbiavimas su JAV. Eurojust turi bendradarbiavimo sutartį su jungtinėmis valstijomis, o jungtinės valstijos šalia Šveicarijos ir Norvegijos yra tos šalis, kurios yra paskyrę e, ryšių tai teis, teisėje ryšiams palaikyti kaip, valst, kaip kitos valstybės, kurios yra to Eurojusto narės. Taigi su tomis trimis šalimis glaudžiai bendradarbiaujame. Ponas Kessleris. Nežinau, ar mes, ar, arba valstybės narės gali įgyti tuos 11 milijonų dokumentų niekam, kurie dar niekam neperduoti. Man atrodo, kad niekas neturi galiojimų juos areštuoti. Tikrai ne Olafas. Man atrodo, kad ir valstybių narių institucijos neturi tokių įgaliojimų. Būtų sunku įsivaizduoti, kad kokio pabudžio įgaliojimai ir teisinės priemonės galėtų būti pasitelktos, kad būtų galima perimti tuos dokumentus, kurie gali būti uh, E, kuriuose gali būti kitų nusikaltimų įrodymų. E, čia suvirėme su teisinės kompetencijos klausimais, nes mes nežinome, kur tie dokumentai yra. mes pradėjome savo tyrimus visų pirma dėl to, kad žurnalistai nusprendė tuos dokumentus paviešinti, todėl mūsų pasirinkimas tikriausiai yra toliau dėrėtis su, su jais. Nežinau, ar Danų pasirinkimas yra geresnis, bet tik taip e, sudarysime platesnį, objektyvesnį vaizdą. Pirmininkas, ačiū. Iš tikrųjų, viskas užtruko penkias minutės, kaip ir numatyta. Pirko Ronel Lerner, EKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ir ekspertams. Naujas direktyvos pasiūlymas dėl e, kovos su pinigų plovimu e, numato nu-, nuostatas, kurios užtikrins, e, kad informacija apie naudos gavėjus būtų skaidresnė taip pat numato atsakomybę e, fondų vadovams. Tačiau dėl kai kurių nuostatų bus lengviau nuslėpti e, finansinę informaciją apie, pavyzdžiui, informaciją apie sąskaitas užjūro teritorijose. Ką Jūs apie tai manote? Ką Jūs manote apie siūlymą skelbti viešai informaciją apie naudos gavėjus. Galbūt ir pašalinus šias spragas būtų lengviau kovoti su e, pinigų plovimu tarptautiniu mastu. Turiu klausimą ir apie institucijas e, kurių pavadinimai pasirodė tikrinant duomenis, kur dirba tie žmonės, kurių pavardės figūruoja sąrašuose, apie kokio masto ekonominius interesus kalbame, ar yra ES institucijose kažkokių struktūrinių silpnųjų vietų. Ačiū. Kas norėtų pradėti e, ir užpildyti šias informacinės spragas? Ponas Kesler, galbūt pradėsiu nuo paskutinio e, klausimo. Mūsų analitinio darbo rezultatai atskleidė, kad nėra jokių struktūrinių spragų, silpnųjų vietų, vertinant ES institucijų darbuotojus ar e, darbo organizavimą. Kaip jau sakiau, tik 17 atitikčių. Toks yra galutinis sąrašas iš 40 tūkstančių galimų atvejų, remiantis 460 tūkstančių pir, pirminių e, duomenų. Tai tikrai labai ribotas skaičius. O pradėjome tik, iki šiol tik keturis tyrimus, nes e, visos kitos ateit atiktis liečia e, tyrimus, kuriuos e, Olaf jau vykdo. Tik aštuonios atitiktis informacinės buvo nauja mums, mums nauja informacija, remiantis tais aštuoniais e, atvejais pra, pradėjome ke, tik keturis tyrimus. Mūsų e, tyriamasis darbas leidžia daryti išvadą, kad nėra jokių silpnųjų vietų ES institucijų darba. Prie, priešingai, ES institucijos yra švarios, taip pat ir ES institucijų darbuotojai. Ir beje, tik tai vienas iš keturių atliekamų tyrimų liečia ES institucijų darbuotoją, taigi tai yra tikrai nedaug. Noch eine Antwort von unseren Experten. Sie Ar kas nors dar kitas norėtų pabandyti atsakyti? Ne. Šiek tiek atsiliekame ir dabar persime prie kito klausimo. Pone Parkas Rutunduo iš Aldė frakcijos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasisveikinti su visais. Tai pirmas mūsų renginys, kur, kuriame mes praktiškai dirbame. Noriu padėkoti už visą informaciją, ji tikrai atsilieps mūsų tolesniam darbui. Noriu paklausti, kokiuose sritise Europ... valstybės narės paprašė Europolo bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis. Taip pat noriu paklausti, ar bus kuriamas atskiras padalinys skirtas kovoti su mokesčių e, e, vengimu e, Europolo veiklos kontekste ir ar tai bus kitais metais. Pone Kessler, jūs sakėte, kad ES institucijų darbuotojai yra labai sąžiningi ir komisijos nariai ir institucijų darbuotojai, bet yra vienas konkretus atvejis e, konkreti e, kategorija, tai yra šeimos nariai, ar domėtės šeimos nariais, kai kurių, nes viena offshore'inė įmonė siejama su pono Kanjietės komisijos naras šeimos nariais. Ačiū, kas turėtų sakyti ponas Kessleris, Europolas, ponas Riondi. Ar galėtumėte pakartoti klausimą apie specializuotą centrą, nes išvertimo man nebuvo aišku. Europolo reglamente, kuris įsigalios ir sustiprins agentūros galės, bus numatyta galimybė ketvirtame, ketvirtos reikšnio pirmos dalies L įtraukoje su įkurti specializuotą centrą e, kovai su mokesčių vengimu. Ar noriu paklausti, ar numatoma iš tikrųjų praktiškai jį kurti, nes tai būtų naudinga e, jūsų darbe. Šiuo metu Europolas laukia kol būtų įgyvendinta ketvirtoji e, pinigų plovimo direktyva, e, ypač fiskalinių sukčiavimų srityje ir tuomet nuspręsime, kaip elgsime su centrais ir ištekliais. Šiuo metu savo, ištek, savo pastangas sutelkėme į kovą su pinigų plovimu. Ar niekas nenori nieko pakomentuoti? Prašau, tik trumpai dėl klausimo skirto Olafui. E, įvesdami į, į duomenų bazę pavardės, 400 tūkstančių tų pavardžių ir subjektų pavadinimų buvo, tai, tai tu lietė tik darbuotojus, šeimų narių pavardžių, netikriname atitikčių. Pone Mišelį, galbūt dėl duomenų apsaugos arba dėl to, kad tai būtų tokia, taip vadinama, phishingo operacija. Tai kaip jau sakiau, mes tikriname tik uh, žmonės dirbančius institucijose. Tačiau gyvename Bruselio burbulę ir iš laikraščių žinome, kad Yra ir kitų darbuotojų šeimų narių, ne tik komisijos narių, ne tik iš Ispanijos. Ir mūsų politika yra tokia, kad mes neskleidžiame, ko, ko, kokie asmenys yra mūsų tyrimo objektas, kaip jūs puikiai suprantate. Ačiū. GUE frakcijos vardu ponas Viegaš. Ačiū. Turiu bendrą pabudžio klausimų. Mes akcentuojame, kad reikia tobulinti reglamentus, priemonės, kurios galime pasitelkti panašių atvejų tyrimui. Tačiau neįmanoma peržengti dviejų dal... kliūčių suvaržymų, kurios yra labai svarbios šioje kovoje. Visų pirma, e, noriu paminėti būtinybę atlikti kruopštų tyrimą ir pagal galiojančią tvarką e, sistema privalo informuoti apie įtartinius atvejus, tačiau tai prieštarautų e, tam tikries interesams. Toliau mokesčiai. Turiu bendrą klausimą. Kaip, kaip manote, kaip, galime, kaip galėtume kovoti su mokesčių vengimu, kaip ir vyriausybės galėtų griežčiau įsikišti ir priversti finansinės institucijas teikti konkrečią informaciją apie pinigų plovimą. Iš jūsų atsakymų, kuriuos pateikėte raštu, uh, E, darau išvadą, kad nėra pakankamai informacijos ir apie įtartinus sandorius, ir apie naudos gavėjus. Tikrai vos kelios šalis atlieka e, savo darbą šioje srityje, toliau mokestiniai rojai. Kokia situacija čia yra dabar? Nes valstybės narės galėtų čia įsikišti pagrasindamos sankcijomis toms institucijoms, kurios bendradarbiauja su mokestiniais rojais. Ir tai reikštų, kad mums kad galėtume su tuo kovoti, mums reikia mokestinių rojų sąrašo, tačiau e, dabar dar tik vyksta dėrybos dėl sąrašo ir jis apsiriboja tik trečiosiomis šalimis. Teritorijos Europos Sąjungoje nėra minimos. E, O kaip su šalimis, kuriuose yra nuliniai mokesčiai, jos to šalis neįtrauktos į, tokius, į tokias teritorijas? Noriu paklausti, ką, ką Jūs manote apie tai, apie šį tikrai opų klausimą? ECOFIN taryboje yra tų sąrašų projektų, nežinau, kas nors norėtų pakomentuoti, tai kas norėtų pirmasis ponas Kabri. noriu atsakyti į vieną jūsų klausimo aspektą - bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis bendrai. Tai kas kita nei darbas Europos Sąjungoje. Jei kalbame apie baudžiamosios teisės procedūras, teismo pavedimus, teisinės paramos atvejus, jei nėra tuos klausimus reglamentuojančių sutarčių, darbas yra sudėtingesnis. Uh, nes galima pasitelkti tik diplomatinius kanalus, tik tokiais kanalais valstybės gali siūsti tą informaciją ir tame darbas vyksta lietai ir gana sunkiai. Aš asmeniškai turiu pasakyti, kad mes kaip organizacija manome, kad tai nenaudinga. Jei galioja sutartis, viskas vyksta daug paprasčiau, lengviau, greičiau. Dar bendradarbiavimas vyksta tam tikrų pagrindų, tačiau tuo tarpu darbas vyksta sunkiai. Reikia vieningos institucijos, kuri apimtų visus ES išteklius ir e, susidėrėtų dėl tokių sutarčių su trečiosiomis šalimis. Pirmininkas, ačiū. Šitą siūlymą tikrai galėtume įtraukti į mūsų išvadas ne, nepamirštų laikrodžio. Dabar ponė Molis Scott Keitau, žalių vardu. Ačiū pirmininkė. Ir dėkuoju Jums už tai, kad bandote atsakyti mūsų klausimus. Aš savo klausimus skiriu e, Europolo atstovams. Gavome informacijos apie vienos valstybės narės finansinius e, žvalgybos e, dalinio veiklą. Ir tai yra susijęs su tuo, kad jie negavo vienos konkrečios bylos susijusios su Panamos dokumentais. Kaip Tai yra įmanoma, aš norėčiau sužinoti. Ar nėra problemų dėl to, kaip finansų e, žvalgybos e, agentūros veikia ir kaip jos gauna informaciją. Jeigu negauna informacijos nacionalinių lygmenių, ar tai nėra problema, kaip ją išspręsti. Kitas dalykas, Junktinė karalystė ir Niderlandai uh, e, ištyria maždaug 60 procentų uh, E, nusikaltimų susijusių su finansinė veikla. Aš žiūriuosi, kad mano e, valstybė gauna daug informacijos apie kovą su pinigų, susi, reikalingos kovos su pinigų plovimu. Bet kaip yra su kitomis valstybėmis - Luksemburgu, Kipru ir Malta, kurie irgi yra paminėti Panamoje, ir iš jų e, tos informacijos apie tartinas bylas nėra gaunama, kaip jų institucijos veikia. Kitas dalykas - Junktinė karalystė. E, Deja, turime apie Brexit kiekvieną kartą galvoti, kai apie ją šnekame. Ar e, nebus e, ši, e, šis reiškinys paskatinimas dar daugiau pinigus plauti per Junktinę karalystę? Nes kartais tokių dalykų vyksta. Kai e, Junktinė karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos, kaip bus, man atrodo, kad tai labai svarbu, nes e, Panamos dokumentuose atskleistos tais duomenimis 50 procentų pinigų plovimo įmonių buvo iš Junktinės karalystės. Viena. Ačiū. Žinoma, šiandien Brexit problemų neišspręsim. Pirmiausia, ponas Rijondėva valys atsakyti. Dėl jūsų pirmojo klausimo. Kai e, finansinių tyrimų skyrius negauna jokios informacijos, Tai e, šią savaitę tikimės, kad e, e, iš Europolo nacionalinių tarnybų mes gausime informacijos. Mes skelbime, kad yra privalu keistis informacija su ir skirtingomis agentūromis, skirtingomis institucijomis, kuriuoms rūpi šios problemos. Jūsų klausimas dėl Luksemburgo ir Kipro. Neturiu atsakymo. Aš tik tai komisijai suteikiau skaičius apie tas valstybės. Ergänzung? Papildymas, ne? Ne, tada mano sąraše EFDD vardu ponas Markovalį. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad Olaf po Panamos skandalo jau pradėjo tirti keturias bylas. Taigi pradėjo dirbti nedėlzdamas. Ir aš puikiai dabar suprantu, kodėl jūs negalite mums suteikti detalesnės informacijos. Norėčiau sužinoti, ar tie tyrimai vyksta sklandžiai. Jeigu taip, kiek jie truks. Gal galėtumėt savo nuomonę apie tai išsakyti. Dar gal galėtumėt pateikti daugiau statistinės informacijos. Pavyzdžiui, gal galėtumėt papasakoti, ar tuose tyrimuose bus Europos parlamento narių, personalo narių, svarbiausia Europos komisijos narių ar nėra, tas mums labai rūpi. Taip pat Europos komisijos e, darbuotojų ir direktorių. Ir dar bendresnis klausimas kitoms dviems agentūroms. Aš norėčiau sužinoti, ar yra valstybių, kurios bendradarbiauja geriau negu kitos apie finansinę, keisdamasis finansinę informaciją taks e, ataskaitoje, kai buvo svarstomas Panamos skandalas, buvo parengtas pranešimas ir ten buvo atskleista šiokių tokių faktų. Bet to kitas komitetas jau maždaug dešimt metų tyria šias temas. Ir pasirodo, kad kai kuriuose valstybėse e, mokestinis sukčiavimas, pinigų plovimas tampa tarsi hobiu. O galbūt jūs turite dokumentų apie tas konkrečias mano minimas valstybės, nesgi kai kurių valstybių pavadinimai nuolat kartojasi. Ir paaiškėja, kad jos elgesi vos negresyviai mokesčių klausimais. Taigi, ar turite pradėję kokių tyrimų? Ačiū. Dank, Herr Kessler, Sie waren als erster gefragt. Ačiū, ponas Kessleris. Ne, aš nemanau, kad galėčiau Jums pateikti daugiau detalios informacijos apie tyrimus, kurie dabar prasidėjo, turiu galvoju keturis. Ir greičiausiai nėra Europos institucijų nei e, išrinktų narių, nei personalo darbuotojų tose sąrašuose. Vis tik tais noriu pasakyti, kad vien tai, kad vienos institucijų narys ar pareigūnas yra paminėtas Panamos atskleistuose dokumentuose arba užima pareigas vienoje ar kitoje įmonėje paminėtoje Panamos dokumentuose savaime dar nereiškia, kad yra įvykdytas nusikaltimas. Mes dar turime patikrinti, ar finansinė ir ekonominė veikla paminėta Panamos skandalo dokumentuose yra susijusios su Europos institucijų nariais ar pareigūnais. Be to mes turime užtikrinti, ar tas narys ar pareigūnas viską deklaravo, ar buvo gavęs reikalingus leidimus ir ar neegzistuoja e, interesų konfliktas. Visai gali būti, kad e, vieni ar kiti ženklai rodys, kad komisijos ar parlamento pareigūnas e, yra vienai per kitaip susiję su korupcija ar pinigų plovimu. Olaf dėl to tyrimus ir atlieka, darbas tik vyksta ir aš daugiau informacijos jums atskleisti negaliu. Nemanau, kad tyrimai truks nepaprastai ilgai. Jeigu mes tą 11 milijonų dokumentų, kurie dar neišviešinti, galėtumėm gauti, mūsų tyrimas gerokai palengvėtų. Ir teoriškai tai reikštų, kad mes galėtume pradėti ir naujų tyrimų. Läuterung noch? Maja Kapri, labai trumpai prašyčiau atsakyti. Mano akimis bendradarbiavimas iš valstybių narių pusės vyko labai sklandžiai. E, Eurojus įvykęs koordinavo posėdis buvo didžiausias istorijoje. Tai tik rodo, kad valstybės narės e, nori dirba arba yra pačios pradėjusios tyrimus arba uh, sureagavo į mūsų kvietimus dalyvauti. Ta pati galime pasakyti ir apie Europol bendrai. Ir aš įsivaizduoju, kad kitame koordinatorių posėdėje bus ir Olaf atstovų bendrai. Esu gana patenkintas dalyvavimu e, valstybių narių ir jų aktyvumu. Turiu galvoje jų dalyvavimą užžiamos bylose. E. Labai ačiū. Aš užsirašiau kalbėti EPP vardu per antrąjį raundą. Ir dabar turiu labai trumpą klausimą. Ar galėtumėt, atsvaudomi trims institucijoms, mums dabar pasakyti, kurios valstybės narės yra mažiausiai linkusios bendradarbiauti? Pone Maier Kapri, jūs sakėt, kad 600 laiškų vieną kartą reikėjo parašyti vienoje byloje. Tai su kuriomis valstybėmis narėmis reikia dabar padirbėti, kad jos geriau bendradarbiautų? Ponas Rijondė pirmiausia. Man ir kapri, aš noriu aiškiai pasakyti, tie 600 laiškų, kuriuos aš paminėjau, rodo masiškumą šio reiškinio, mastą šio reiškinio. Bet tai nereiškia, kad e, šiais šimtais atvejų iškilo problemų. Ne, viskas gana sklandžiai vyko, nes viską iš anksto sukoordinavome. Tačiau tikroji problema yra e, ne mastas, ypač kai kalbam apie Panamos dokumentus. Čia darbas tik prasideda ir e, bendradarbiavimas vyksta gerai. Aš nemanau, kad galėtumėm išskirti vieną ar kitą valstybę narę, kuri buvo užsispyrusi ar nenoriai bendradarbiavo. Kol kas viskas gerai vyksta. Papildomas klausimas, pono Valį mintį pratesiu. Yra valstybių narių, kurių e, problemos susijusios su mokestiniais prieglopšiais yra didesnės negu kitų. Nenoriu aš jų konkrečiai dabar įvardinti, bet e, e turbūt visi žinome, apie ką galvojame. Europe. Aš kaip sakiau, Olaf veikia pagal Europos mandatą ir padarėme viską, ką reikia. E, ne bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis, mums nereikėjo bendradarbiavimo. Tyrimo mums reikėjo, e, atsiprašau, bendradarbiavimo mums reikėjo tik tai su tyrėjais žurnalistais. Nu, kalbant apie valstybės narės, jos pasitarnavo kitose tyrimuose, o sureaguodamas į jūsų išdėstytą problemą, galiu pasakyti, kad vis tik reikia Europos komisijos pasiūlymo patvirtinimo. Turiu galvoje pasiūlymą dėl pinigų plovimo direktyvos. Jeigu ta direktyva būtų pakeista, Tada būtų įvesta prievolė visoms valstybėms narėms atskleisti informaciją. Ir čia valstybių narių pozicijos išsiskirtų. Taigi valstybių narių bendradarbiavimas yra e, svarbesnis čia, jis yra geresnis. Mes e, turėtumėm užtikrinti, kad e, teisės aktai būtų primami skaidriai, visoms valstybėms narėms turi būti suteiktos vienodos vertinimo ir darbo sąlygos ir bent jau tarp 28 valstybių narių skaidrumo turi būti pakankamai. Na, aš norėčiau būti toks optimistas kaip jūs, tačiau dar išlieka problemų. Ponas Biondėjai nori kažką. Riondėjai atsiprašau. Jūsų bendradarbiavimas atrodo yra labai geras. Dėl Panamos dokumentų bendradarbiavimą numatome, nes šią savaitę e, siūsime vadinamosius mm, dokumentų paketus atskiroms valstybėms. Žinoma, padėtį visuomet galima gerinti, bet bendrai, kai kalbame apie pinigų plovimą, turime pripažinti, kad valstybės narės Europoje labai gerai bendradarbiauja ir praėjusiais metais mes išgyvenom sudėtingų etapų ES, bet tada tik paaiškėjo, kad valstybės narės nori bendradarbiauti sparčiai ir sklandžiai. Ačiū. Paul Tang ir dar du spontaniški klausimai bus. Ponas Gom, ponė Gomes, ponas Dimazė, ponas Luka ir tada turėsim baigti, nes kitaip laiko nebeužteks. Ačiū, kad atėjot. Aš įsivaizduoju, kad daug kas yra tarpusavį susiję. Pinigų plovimas, nelegali veikla, mokesčių vengimas Ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs galvojate sukurti kokius mechanizmus kovai su mokesčių vengimu, atlikdami tyrimus, kurie savaime nebūtinai e, yra orientuoti į nelegalią veiklą. Ar jūs kuriate tokias, e, tokius mechanizmus ir apie, pranešate apie tai e, valstybėms narėms? Tai yra visas klausimas visiems. Na ir vienas konkretesnis klausimas ponui Riondei. Matom, kad kai kurios valstybės narės neteikia informacijos. Jūs sakėte, Luksemburgas, Malta, Kipras. Jūs nenorėjot turbūt leistis į detalės, bet kas jūsų nuomonė tai sukelia, kas tose valstybėse negerai? Ar dirbate su tomis valstybėmis narėmis, ar bandote išteiškinti, kodėl jos slepia informaciją? Uh, Įsivaizduoju, kad jūs tai darote ir kokia buvo jų reakcija. E. Ačiū. Kas iš jūsų jaučiasi labiausiai pasirengęs atsakyti? Gal Olaf? Ne? Ne, ne šiuo atveju. Ar galit jūs atsakyti, o galit, jeigu norit, ir raštu atsakyti, arba visai nesakyti? Atsakymas į pirmąjį klausimą. Jeigu mes ką nors išteiškinam, Ar mes e, duodam informacijos valstybės narės, viskas vyksta atviršiai. Ne mes išsiaiškiname. E, mes išklausome informaciją mūsų koordinacinėse posėdžiuose ir paprastai ta informacija ateina iš vienos valstybės narės ir ją e, išklauso kitos valstybės narės. Ar jūs e, matydami savo, matote mokesčių vengimo sistemas valstybėse narėse? Ar keičiatės tokia informacija kitomis valstybės narėmis? Kartais taip atsitinka, bet aš statistikos apie tai neturiu. Paprastai viskas vyksta atvirkščiai. Dar vieną turiu. Pageidaujantį pasakyti. Atsiprašau, pirmininkas ponas Rijondė dar noriu atsakyti. Dėl jūsų minėtų mokesčių vengimo mechanizmų. Uh, kaip ir Eurojust, mes tyrimų netliekame, mes e, ieškome kontaktų, remiame. Tačiau išvelgiame, kad egzistuoja tam tikri modeliai, kuriuos nusikaltėliai pasteikia, pasitelkia, e, vengdami mokesčių ar sukčiaudami. Kas dėl bendradarbiavimo su skirtingomis valstybėmis narėmis? Niekad nesusakęs, kad informacija nėra suteikiama priešingai informacijos gauname, bet aišku, tobulėti visuomet galima. Aišku. Romaną iš EPP. O paskui dar bus spontaniškų klausimų. Labai ačiū už suteiktą žodį, pirmininkė. Na, atrodo, kad mums rūpi tie patys dalykai. Visi norėtumėm žinoti, kurios valstybės narės, kurios šalys yra linkusios labiau bendradarbiauti šiame procese, o kurios iš jų nenori. Kadangi šis klausimas jau porą kartų buvo pateiktas, man atrodo aišku, jog jūs nesate pasirengęs e, atskleisti pavadinimų, nieko nenorite pirštais badyti. Nenorite pasakyti, kurios valstybės nenori bendradarbiauti. Viską dabar apsuks iš kitos pusės. Man atrodo, nesažininkai yra tai, kad mes negiriame tų valstybių, kurios labai gerai bendradarbiauja. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs bendradarbiavimą pagerinsite. Jeigu nenorite atskleisti nebendradarbiaujančių pavadinimų, tai pasakykite, kurios bendradarbiauja. Trumpas atsakymas, prašyčiau. Kessler kennt keinen Mr. Ponas Kesleris, e, ar galėtumėt pirmūnus įvardinti? Aš galiu tik pakartot, mes, e, mes Olafas su nieko nebendradarbiavam, mes dirbam individualiai. Aš nesakau, kad mums nereikia bendradarbiavimo. Mes dirbam savarankiškai. Mums bendradarbiavimas valstybėm narėm reikia, kai tyriam ES biudžeto išeikvojimą viena ar kitoje valstybėje narėje. Bet čia pradėtumėm labai ilgą diskusiją. Kont komitete jau apie tai esam kalbėję. Širdingai kviečiu kitą kartą ateiti į kont, kont komitetą, kai aš būsiu. Tada auditorija pasikeičia ir mano kalbėjimo stilius pasikeičia, bet Panamos dokumentų tyrime mes dirbam visiškai vieni, niekam, niekieno pagalbos mums nereikia. Good, jetzt. Gerai. Dar trys klausimai. Po vieną minutę. Ana Komeš pirmoji. Viena minutė klausimai, dvi minutės atsakymai. Gal galėtumėt e, nurodyti, koks yra ryšys tarp e, offshore'inių įmonių e, ryšio ir organizuoto nusikalstamumo bei valstybių narių? Kitas klausimas. Kas atsitinka tokiose valstybėse kaip Vokietija, kuriuose yra organizacijų, kurios trukdo teismų bendradarbiavimą. Aš pati turiu galvoje, pavyzdžiui, e, povandeninių laivų pardavimą iš Vokietijos Portugalijai. Korumpuota buvo ta operacija, Vokietijoje buvo tie korumpuoti pareigūnai nubausti, bet e, Portugalijos korumpuotojų pusė niekad nebuvo net išsiaiškinta, nes Vokietija buvo pasirašusi sutartį neatskleisti korumpuotojų pareigūnų Portugalijoje. 2004 metais uh, Kai ponas Barroso buvo mūsų ministras pirmininkas, buvo tokia surtis pasirašyta ir tada 90 milijonų pražuvo. Panamos dokumentuose mm, e, paaiškėjo, kad e, yra e, tie pinigai nusėdę, kaip ir Bahamose. Ačiū. Apie tai turėsim per kitus klausim, klausimus pagalvoti. Šis klausimas yra kitokio pobūdžio. Pone Gomeš, tai jau buvo pateikusi, tokį klausimą buvo pateikusi dar prieš uh, klausimą. Tyla auditorijoje. Aš tiesą sakant, konkrečiai apie tai nieko pasakyti negaliu. Aš puikiai žinau, apie ką Jūs kalbate, bet dabar norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad mes visi tyriame šias bylas. Ir e, čia mūsų darbas vyksta labai senoviškai, senoviškais metodais vadovaujantis. Mes tyriame visus pažeidimus e, žinodami, kad nacionalinės institucijos E, pradeda tyrimus savo lygmenių, bet nusikaltimai ne visuomet yra nacionaliniai, nėra nacionaliniai. Visais mūsų šiandien vertais atvejais vienoje valstybėje nusikaltimas nevyko. Žinom, kokia yra ekonomikos realybė pasaulyje, o nusikaltėlių realybė taip pat yra tokia, kad sienų neegzistuoja. Bet vis tik mes e, dabar tyrimus vykdome e, iš nacionalinės perspektyvos, tai yra XIX amžiaus požiūris Ir čia mes turim labai aiškiai pateikti pavyzdžių, rodančių, kad e, tokia perspektyva, toks požiūris yra atgyvenęs ir turime daryti viską, ką galime, kad būtų Europos lygmenių tyriamos tokios bylos. ES turi būti traktuojama kaip viena teisingumo erdvė. Tai yra būtina, kol mes tos erdvės neturim, mes visuomet e, ieškosim uh, katra valstybė narė yra e, pirmūnė, katra yra atsilikėlė ir kuri kovoja už geresnį bendradarbiavimą. Toliau ponas Demasi. Ačiū pirmininkė. Klausimas ponui Riondėjai. Ar veikia mano mikrofonas? Uh, Mr... Taigi klausimas ponui Riondėjai iš Europolo. Atsakymuose mums jūs sakote, kad uh, atsisiunčiate Panamos e, e, dokumentus, kelius tūkstančius e, atitikmenų turite, kai kurie iš jų yra susijęs su tais focal points, vienas iš jų yra hidra, susijęs su organizuotu nusikalstamu, sakėte, Junktinėje karalystėje yra labai daug tų atitikmenų susijusių su tokia veikla, kurioje valstybėje su pasaulio islamistų teroristais yra daugiausia atitikmenų. Kitas dalykas Vokietijos Euronius pranešė, kad vienas iš Vokietijos parlamentarų išspėjo, kad Vokietijos didžiausia problema kovojant su pinigų plovimu yra nekilnojamo turto registro nebuvimas. Ką Jūs apie tai galvojate? Rijondai, prašom. Dvi minutės nedaugiau iš viso. Äh, Dėl E, tų atitikmenų dėl terorizmo. 160 atitikmenų buvo nustatyta. O dėl valstybių, kurios suteikė tą informaciją Europolui, mes pademonstravome, kad giname valstybių narių interesus. Taigi, tik tiek, ar aš galiu pasakyti, atsakydamas jūsų klausimą data protection? Uh, not only individuals. Mes kalbame ne tik apie pavienius asmenis. Jūs visi žinote, kad Europole duomenys yra saugomi pagal uh, tiekėjo norą, pageidavimą. Todėl negalime jų teikti visiems. Dėl tos priežasties mes organizuojame tuos valstybių paketus ir paskui jau valstybės narės turi nuspręsti, ar keisis tą informaciją su tomis valstybėmis narėmis. Pone Temasi, aš prašau jūsų supratimo. Aš kaip ES institucijos atstovas negaliu komentuoti teisinių nuostatų valstybėse narėse. Mūsų Eurojust vaidmuo yra apeiti teisinių sistemų skirtumus per koordinavimą. Būtent tą mes ir darome. Dirbame su tokia sistema, kokia yra, patinka ar nepatinka. E, tai ne mūsų reikalas įvertinti, kad yra valstybė geresnė, kad yra blogesnė. Mūsų, esmė, mūsų darbo esmė yra e, atlikti darbą per bendradarbiavimą ir koordinavimą. Tai yra mūsų pagrindinis uždavinys. Kalbėtojas nesijungęs mikrofoną. An Luka als nächster und dann haben wir überzogen. Ponas Luka, o paskui jau laiko nebelieka. Labai trumpas klausimas. Ponas Masis, Demasis sakė, kad mes esame Europos žmonių išrinkti žmonės ir jeigu jūs neatsakote į tokius klausimus kaip e, iš kur galime daugiauti, daugiausia gauti parodymų apie E, teroristinius nusikaltimus, tai e, tikrai negalėsime su to taikstytis. Aš e, galiu pritarti tam, ką sakė ponas Langen. Įvardinkite valstybės, kurios geriausiai bendradarbiauja. Jūs sakėte, kad nenorit nei vienos išskirti. O aš norėčiau išskirti Austriją ir Luksemburgą. Tai yra Europos uh, indėlių uh, apmokestinimo direktyvos pažangiausios, įgyvendinimo pažangiausios valstybės. Ar Luksemburgas ir Austrija bendradarbiavo taip pat gerai kaip kitos valstybės narės. Ačiū iš klausimą. Taigi, kas dabar galėtų atsakyti? Žinoma, mes klausysime vėliau tų valstybių atstovų. Ja, Sie können dazu nicht sagen, Herr Meier Capri. Äh, Herr Lucke, ich habe Ihnen. Pone Meier Capri, aš Aš poniai Lukui galiu pasakyti, kad e, Panamos skandalo dokumentai pareikalavo iš mūsų didžiausių koordinavimo pastangų ir mes pamatėme, kad valstybės narės nori bendradarbiauti. Ponas Rijondėjai iš Europolo, ponas Kesleris, paskutinė trumpa pastaba. Aš e, nenoriu ne, kalbė, nekalbėti bet aš nenoriu įvardinti valstybių narių e, ryšium su pinigų plovimu ar mokesčių sukčiavimu. Tai neįeina mano kompetencija. Aš tyru ir, tyriu ir Austriją, ir Luksemburgą, sukčiavimą ir kitus nusikaltimus ten taip pat. Bet kai kalbama apie bendradarbiavimą, tyriančios nusikaltimus, tas valstybės bendradarbiavo tiek pat, kiek kitos. O jūs kalbate apie ką? Apie pinigų plovimą ar mokesčių vengimą. Tai neįeina į mūsų kompetenciją. Tai yra dvi konkrečios valstybės, bet aš nedirbu nei su viena valstybė šiomis temomis, todėl nieko jums pasakyti negaliu. Galbūt kolegos e, kitaip jaučiasi. Vis viena. Ir manau, kad atsakant jūsų klausimą galima rasti kitokių veikimo būdų. O dabar aš noriu padėkoti visiems trims svečiams širdingai. Labai įdomus buvo mūsų posėdis. Supratome, kad bendradarbiavimas dėl Panamos skandalų dokumentų vyksta bendrai labai sklandžiai ir toliau turėsime atlikti tyrimus, kad išsiaiškintume, ką geriau galėtume padaryti. Dėkoju ponu Riandė, ponu Mayer Kapri ir ponu Kessleriui už šią diskusijų dalį. Dviejų minučių pertraukėlę dabar padarom, kad pasikeistų svečiai tribūnoje.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 So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir. Ponios ir ponai, tęskime ir dabar perkime prie antrosios klausimo dalies. Jau penkta valanda, ne 16.45, kaip planavome, taigi reikės pasistengti ir užduoti trumpesnius klausimus. Noriu pasveikinti mūsų svečius, Čia turime Filipą de Koster, kuris yra Belgijos finansinės žvalgybos skyriaus pirmininkas. Michel Klez, kurgi jis? Belgijos prokuroras Norbert Naulin, specialių tyrimų skyriaus EOX vadovas. Tai yra tyrimo grupė tyrinti organizuotus nusikalstamumus, mokestinį sukčiavimą Šiaurės Reino Vesvalijos žemėje ir jis dirba su Panamos dokumentais. Ir video ryšių, nors atrodo tamsoka, ten kitame laido gale turime Patriką Montanie, kuris yra Prancūzijos priežiūros institucijos kolegijos narys. Noriu pasveikinti jūs visus keturis. Belgijos kolega yra už salės ribų, aš su juo jau sveikinusi, bet jis kol kas netėjo. Na, pradėkime. Noriu palinkėti, e, pasveikinti jūs visus šiltai ir be jokių žanginių kalbų pradėkime, nes jau vėluojame. Aš būčiau dėkingas, jeigu jūsų įžanginės pastabos užtruktų iki 8 minučių, o ne 10, kad turėtume laiko klausimams. Sveiki, ponia Kles. Ir pirmasis ir Belgijos finansinės žvalgybos skyrius pirmininkas, ponas Filip Dekostar, prašom. Toliau dar atsiprašau dėl nacionalinės perspektyvos. Ačiū ponia pirminkė, ponia deputatai, Aš kalbėsiu prancūzų kalba, kalba, kurios nedaug girdėjau šį vakarą. Aš parengiau e, dokumentą ir pasitengsiu per aštuonias minutės e, viską papasakoti. Aš e, vadovauju Belgijos finansinės žvalgybos skyriui. Labai trumpai rezumuosiu tai, ką mes veikiame ir kas mes esame, kad galėčiau perėti po to perėti tie prie teksto. Aš tiesiog neapsistosiu ilgai, kad galėčiau atsakyti į klausimus, kurių jūs galite turėti. <clears throat> Ir e, finansinio žvalgybos skyrius e, buvo sukurtas 1993 metais iki 95, nuo 95 metų turime specifinį įstatymą dėl kovos su E, pinigų plovimu ir mokesčių sukčiavimu. Belgijoje tai nėra kažkas naujo, kai kalbame apie mokesnį e, sukčiavimą. Ir po to mes e, išgrynome šią koncepciją ir dirbame daugiausia su did, sunkiais mokesčių sukčiavimais, ar tai būtų uh, kas būtų mūsų kompetencijos srityje. Taigi šis e, žvalgybos skyrius, finansės žvalgybos skyrius renka informaciją, e, gauna informaciją iš finansinių e, subjektų Belgijoje, jų partnerių, kitų žvalgybos skyrių visame pasaulyje ir apdorojame įvairius E, deklaracijas dėl įtarimų, dėl įtartinų sandorių. Belgijoje turime galimybę apklausti visas e, valstybės tarnybas. Tai yra teisėsauga, policija, žvalgybos tarnyba, e, mokesčių institucijas. Taip pat galima kreiptis ir į OLAF, kai kalbame apie kokius nors e, sukčiavimo atvejus susijusius su ES biudžeto panaudojimu. Ir jeigu mums e, atrodo, kad sandoris yra įtartinas, mes turime pareigą apie tai informuoti e, teisės saugos institucijas ir Belgijoje taip pat mes turime galimybę blokuoti administraciniu būdu asmens sąskaitą penkioms darbo dienoms. Pavyzdžiui, pirmadienį aš blokavau e, asmens sąskaitą penkioms dienoms. Tas administracinės blokavimas e, nustos galioti rytoj, nes penktadienis, pavyzdžiui, praėjęs nebuvo bankų darbo diena. Tai kalbam apie darbo dienas tik tai. Vienas iš klausimų, kuris keliamas, yra tai, kad aš kovoju prieš pinigų plovimą ir e, mokestinį sušiavimą. E, pinigų plovimas tai yra rimti nusikaltimai, tačiau tai yra įvairūs nusikaltimai. Ir yra tok, įvairūs e, nusikaltimų tipai. Kai kalbam apie mokesčių sučiavimą, nesvarbu, koks bebūtų būdas, E, ir tie pinigai gali būti bet kurioje valstybėje narėje, gali būti įdėkti į kažko, į paversti į kažkokią prekę ar e, nekilnojamą turtą ir toliau. Taigi mes visais tais atvejais turime gauti informaciją, kad galėtume užblokuoti tą e, objektą. Aš esu taip pat prokurorą, kodėl reikia kovoti su pinigų planimu. Aš jau daugia metų esu įstikinęs, kad finansiniuose reikaluose reikia tam tikros strategijos. Mūsų nariai persakė visus e, finansinius įvairiausius nusikaltimus, tačiau yra teisėjų, prokurorų, policijos institucijų, kurie tyria bazinių nusikaltimų e, elementus, e, įvairius nusikaltimus, prostituciją, prekybą žmonėmis ir toliau. Kas yra svarbiau? Ar kovoti su pinigų plovimu, ar su tais baziniais nusikaltimais? Na, jeigu mums nepavyksta areštuoti nusikaltėlio e, dėl senaties, pavyzdžiui, ir panašiai, atveju, daugeliu atveju būtent e, tas finansinė senatis yra daug ilgesnė negu kad bazinio nusikaltimo atvejais. Daugeliu atveju negali persekėti asmens dėl jo pradinio nusikaltimo, tačiau gali persekėti jos dėl finansinės naudos. Pateiksiu pavyzdį apie tokį bendradarbiavimą Europos Sąjungoje. Dabar dėl klausimo, kuris jūs mm, rūpi labiausiai, finansinis e, mokestinis sukčiavimas, paprastas, e, sunkus, Panamos dokumentų atskleidimas. Tai mm, e, mes dirbame su mokesčių inspektoriais Belgijoje ir PVM inspektoriais. Mes galime paprašyti jų pateikti informacijos galima gauti būtiną informaciją, kurią panaudojame savo tyrimuose. Taigi turime kovoti su pinigų planimu ir mokesčio vengimu, tačiau turime atsargiai naudoti mokesčių sukčiavimo terminą. Yra įvairūs etapai. PVM sritis yra paprastesnė, tačiau kai kalbame apie sąskaitas Panamoje, apie tai, kad e, kažkas turi užsienio, sąskaitą užsienio, tai nėra e, nusikaltimas, tačiau nedeklaruoti tos e, sąskaitos, kai pildai mokesčio delokaciją, yra nusižengimas. Mano kolega, kurį puikiai pažįstu, atsidarė sąskaitą Bahamos, tai nėra nusikaltimas, tačiau jeigu kitais metais pildamas mokesčio deklaraciją, jis nenurodys, kad turi tą sąskaitą tuomet mes galėsime pradėti e, tyrimą, procedūrą. Tačiau kol ta deklaracija nebus užpildyta, aš 5-6 mėnesius nieko negaliu daryti, jis turi žengti klaidingą žingsnį. E, kažkokią klaidą padaryti, kol aš galėsiu kažką pradėti daryti. Na, viršint nacionalinį lygmenį, tai aš atidžiai klausiausi anksčiau kalbėjusių prelegentų, daug kalbame apie Eurojustą ir kaip teisėjas, aš labai džiaugiuosi jų darbu, aš Europolą pažįstu puikiai. Su e, pasitenkinimu klausiausi žodžio apie sistrans. Ir manau, kad Belgija iš tikrųjų yra viena iš geriausių mokinių bendradaraujančių su Europolu ir mes tiesiog neturime pasirinkimo, nėra jokios alternatyvos geram bendradarbiavimui. Kai kurie galbūt mažiau nori tai daro, bet už ES ribų, turėdami finansinės žvalgybos skyrių tinklą. Taip pat yra ir Egmont grupė, kur įvairių pasaulio šalių pareigūnai bendradavo. Kodėl jį vadinasi Egmont? Ją įsteigė belgai ir amerikiečiai 25 metais palei Degmont čia Briuselėje, Degmonto rūmose. Todėl jį taip ir vadinasi. Ir finansų žvalgybos skyriai iš įvairių pasaulio šalių 3-4 kartus per metus sutinka, kad aptartų veiklos aspektus. Žinoma, Panamos dokumentų nutekinimas, apie ką čia kalbame. Na, grįžtant prie jų, aš, aš gavau pavardžių Tas pavardės pateikė mokesčių inspektoriai 240 pavardžių. Ir mano skyrius pradėjo 97 tyrimus. Ką man daryti su tomis bylomis? Šiuo metu aš nieko su jomis negaliu padaryti, nes paprašiau Panamos pateikti papildomos informacijos ir laukiu jos. Aš vilties dar nepradradau. Tikiuosi, kad gausime puikią kalėdų dovaną Ar dar kas nors daroma? Taip, mes veikiame, tačiau turėtume ribotinis priemonės. Dar penkias sekundės apie bendradarbiavimą. Aš manau, kad ne tik bendradarbiavimas svarbu, mums reikia sinergijų taip pat. Nieko turbūt nenustebinsiu. Girdėjote Europolą, Eurojustą. Ir kodėlgi mums nedarysite žingsnį, dar vieną žingsnį ir sukurti Europos finansinės žvalgybos tarnybą. Ačiū. Pana pirmininkė, dabar žodis Patrikui Montanie, kuris kalbės video ryšių ir po to kitiems, kurie yra čia pas mus už stalo. Pone Montanie, jūs esate Prancūzijos priežiūros institucijos kolegijos narys. Ar girdite mus? Prašom. Merci. Ačiū. Man atrodo, kad vaizdas tamsokas, atsiprašau dėl to, bet pas mane yra šviesu čia. Tai viskas atrodo techninės e, problemos. E, mūsų institucija sukurta 2010-aisiais, susijome bankų priežiūros ir draudimo institucijas. E, ir mus finansuoja e, Centrinis Prancūzijos bankas. Mes užsiimame e, protingo rizikos ribojimo priežiūrą e, bankų ir draudimo institucijų, taip pat stebime pinigų plovimo situaciją, taip pat terorizmo finansavimo klausimais. Ir trečia mūsų užduotis bankų ir draudimo institucijų taikomi metodai e, santykiuose su klientais. Prancūzijoje egzistuoja institucija, kuri prižiūri bankus ir biržas, taip pat domisi, kokiamis finansinėmis priemonėmis naudojasi bankai bendraudami su klientais. Perinant prie šiandienos temos, kurią jūs norėjote, kurią jūs šiandien svarstote, E, Panamos skandalo. Atsakomybė už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu e, mūsų mums yra lab, abi svarbios užduotis. E, mūsų institucijai patikėta kontrolė aiškintis, ar bankai, draudikai bei taip pat kai kurie tarpininkai laikosi įstatymų, galiojančių įstatymų. Mes skirtingai e, E, nei, nei e, Traksa, kita prancūzijos institucija neužsimame kai, kur, kai kuriais aspektais, mes su jais bendradarbiaujame. Taip pat finansiniai sektoriai, bankai ir mes, mes prižiūrime, kad bankai ir draudimo institucijos e, laikytųsi įstatymų. Ar viską mes galime kontroliuoti ir per atstumą, ir apsilankyti vietoje institucijose, Turime, papra, galime paprašyti kai kurių dokumentų, taip pat paprašyti iš anksto jų narių e, ir taip pat paprašyti jų nuvykus vietoje. Taip pat turime galimybę atlikti tam tikrus tyrimus, patikrinimus kiekvienais metais ir galime atlikti išsamesnę kontrolę e, vietoje, pateikti atlikti e, anketą, į kurios klausimus institucijos turi atsakyti, taip pat išsiaiškinti, turime teisę aiškintis, ar institucijos dirba tinkamai. Uh, E, taip pat galime paprašyti kad būtų identifikuoti klientai. Jei to tai nepavyksta, galime kreiptis į kitą instituciją, Strakfan, kuri taip pat dirba šioje srityje. Panamos skandalas, apie kurį, kurio, į kurį ginatės, gilinatės ir e, papra, ir norėjote detalesnės informacijos šiandien apie tai. Mes atlikome keletą tyrimų nuo šių metų e, gegužės mėnesio, aiškindamėsi, ar bankai ir, ir draudimo institucijos turintis ryšių su užsienio teritorijomis e, daug klientų, domėjomės jų konkrečiais klientais ir aiškinomės, ar yra ryšių sąsajų su Panamos E, atvejais ar su offshore'inėmis teritorijomis. Taip pat išsidėmėme beveik šimtą užklausimų. Taip pat nusprendėme savo kontrolę sutelkti į e, kai kurias institucijas, kurios yra deklaravusios tam, tikrus, tam tikras sąsajas. Ir čia toliau dirbsime e, arba pareikalavę atlikti vidinį auditą ir paskui susipažinsime su audito išvadomis, e, tai yra pirminė ad hoc kontrolė, arba mes patys turime galimybę nuvykę į konkrečią instituciją atlikti vidinį tyrimą, taip pat ir tarptautinius privačius bankus ir ap, jeigu iš, taip pat iškilus kokiu nors kliūčių, turime galimybę toliau dirbti su tomis institucijomis. Mums nėra patikėta užduotis kovoti su, mo, e, su finansiniais sukčiavimais. Mes vadiname bendro pobūdžio vaidmenį e, kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Mes rūpinamės, kad institucijos kovotų su e, finansiniu sukčiavimu E, taip pat, kad sutelkiant dėmesį į veiklą, kur, kur, kur ypač pasitaiko pinigų plovimo atveju. E, finansiniai sukčiavimai yra priskirti, dar kol kas sunku priskirti finansinius sukčiavimus prie e, konkrečiai pinigų plovimo. Čia kalbu apie ES teisės aktus. Jau prieš kurį laiką Prancūzijoje galiojo įstatymai šiais klausimais, tačiau mes dar nepasiekėme visiškos harmonizacijos su ES teisės aktai šiuo klausimu. Taigi mes vykdome tokią kontrolę, turime, e, disponuojame įvairiamis priemonėmis, e, darbas yra sudėtingas, visų pirma siekiant užtikrinti veiksmingą daugia, daugia milijoninių įmonių kompa, e, kontrolę. E, įmonės veikiančios Prancūzijoje, kad ir koks būtų jų statusas, tos, kurios teikia paslaugas, ypač arba įmonės turinčios savo e, e, dukterinius skyrius. Prancūzijoje taip pat įmonės e, dirbančios keliose ES šalise mes aiškinamės, kokia yra bendra strategiją darbo ir taip pat Domėmės, ar kitose, ar, ar jeigu įmonė veikia keliose šalise, ar tose šalise nėra e, kliūčių tokios kontrolės užtikrinimui. Mums svarbu konkrečiai žinoti, kas vyksta e, įmonės padaly, pal, padalinyje, nes kaip e, parodo istorija, dėl bankininkystės paslapčių e, e, prievolės, kai kada informaciją sunku gauti. Taip, mes turime teisę e, apsilankyti tuose padaliniuose, kurie yra Prancūzijoje, tačiau už pinigų plovimo kontrolę atsakingos šalis, kuriuose yra įsisteigusi motininė įmonė. Mes galime prižiūrėti tik tai tą padalinį. Mes neturime jokių įgaliojimų, pavyzdžiui, e, tų padalinių atžvilgių, kurie yra kitose šalyse ar ES ar už jos ribų. Mes galime tik imtis priemonių, e, užtikrinant kontrolę padaliniuose ir pareikalauti, kad, e, kad ta veikla neprieštarautų teisės aktams galiojantiems vietoje. Taip pat ir galime kovoje su pinigų plovimu. Čia atsakau jūsų klausimą, e, kadangi esame ir e, prudensinės priežiūrėtojas ir finansinio sektoriaus prižiūrėtojas. E, taip pat, kadangi išmanome veiklos modelius, pažįstame finansinį bankininkystės ir draudimo įmonių sektorių, galime gilintis į tai, kaip kova su pinigų plovimu ir su terorizmo finansavimu kaip užduotis įtraukta į tų institucijų veiklą. Nes e, konkrečiai, konkrečiai vertinant, e, ši veikla, e, ši, ši užduotis ir bankų ir draudimo institucijų darbė yra kasdienio darbo dalis. Tai svarbu pasitelkiant, tai, tai aktualu kiekvieną, dirbant su klientais kiekvieną dieną. E, palaikome glodžius ryšius su Prancūzijos e, žval, atsakingomis žvalgybos institucijomis. E, jos mums. E, teikia informaciją apie mūsų kontroliuojamas institucijas, kad mes galėtumėme atlikti tyrimus, taip pat palaikome ryšius su e, Prancūzijos viešųjų finansų pagrindinėmis institucijomis ir savo atliktų tyrimų išvadas siunčiame jiems. Bet mes neturime galimybės e, patikrinti šimtų tūkstančių sandarių e, mes galime tik e, pasitelkti kovos su pinigų plovimu mechanizmą ir mes galime pareikšti savo įtarimus, jeigu tokių mums kyla. Apie tai informuojame atsakingas institucijas, tuo ir baigsiu, esu pasirengęs atsakyti klausimus, man atrodo, kalbėjau gana ilgai, pirmininkė. Dank, Montagnier. Äh, Ačiū, ponė Montagnier. E, išgirdome įdomų Prancūzijos situacijos pristatymą, tačiau laiko yra nedaug ir todėl žodį iš karto suteikiu e, Michel Klės, Belgijos prokurorui. Galbūt galėtumėte papasakoti, kokios galios jums suteiktas. E, ačiū pirmininkė, aš nesu prokuroras, aš esu tyrimą atlik, atliekantis teisėjas ir aš dirbu prokuratūroje dirbu daug metų šioje institucijoje ir remdamas savo sukauptą patirtimi, e, iškilus e, Panamos skandalui e, e, ir, ir, ir e, na, turiu pasakyti, kad mane ste, nustebino jūsų nustebimas E, mes juk susidurėme su tuo reiškiniu, jis egzistuoja. E, ateityje tikriausiai bus Kaimanų salų skandalas, kitų teritorijų skandalas ir prireiks e, jau, man atrodo, mums prireiks 40 metų, kol, kol kas met susidursime su skandalu, bet man svarbiausias dalykas štai kas. Belgijoje e, iškilus šiam skandalui, paaiškėjo kai kurie įdomus dalykai, nes, egzist, nes šiandien yra komisija, dirba komisija. Ir, ir, ir dėja, man atrodo, kad kai kuriais atvejais jau per vėlų kažką daryti. Ir noriu priminti tai, ką sakė kiti kolegos. Suvokti, kad problema nėra susiskalinė. Susijus E, nagrinėjant e, Panamos skandalą reikia žodį fiskalinis pakeisti žodžiu nusikalstamas. Ir iš tikrųjų sudarėme su keturių rūšių finansiniais nusikaltimais. Visų pirma, tie nusikalteliai, kurie e, vykdo teisėtą veiklą. Pavyzdžiui, jeigu Mm, pas jūs ateina santechnikas, e, jis pas jūs sudėkia kažkokias paslaugas ir, ir jis jums e, e, pati, jūs paprašė sąskaitos, kitas atvejis, kai uh, jums kažkokias tokias paslaugas suteikė ir jūs paprašėte, kad sąskaita būtų įraši, pateikta jūsų įmoniai. Toliau turėjome su viešos, privačios korupcijos atvejais, Europos mastu. E, na, to, to, tas, tas, tie mastai nėra tokie dideli, kai, kai, kai pasaulyje, ypač pietinėse šalise, tai yra epidemijos mastus pasiekęs reiškinys, kuris tikrai nužudys demokratiją artimiausių laikotarpių. Kalbu apie asmenys, kurie užsima visais požiūriais teisėtą veiklą. Antros rūšės nusikaltimai ir nusikalteliai tai stambus teisės pažeidimai. Ir tai yra e, virtualiame pasaulyje atliekami nusikaltimai. Ar, ar žinote apie karuselinį sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčių? E, jo, tų, tų sukčiavimų mastas per metus siekia 250 milijardų eurų. Kalbame apie e, lėšas, kurios yra nusukamos. Neseniai e, vienas iš tarptautinių bankų e, kreipėsi į penkias ES valstybės ir pateik, pateikė suklastotus dokumentus. E, Belgijai pasisekė, nes mes e, netekome tik 450 milijonų eurų, bet Ir man atrodo, kad tos lėšos nusėdo Dubajuje ir, ir dėja tenka joms pasakyti bye bye. Ar jūs girdėjote e, apie tai, kiek pinigų nusukama 5 tūkstančiai milijardų, e, toks e, e, skaičius, to, to tokios sumos iliustruoja kontrabandos mastus. Tai yra nešvarūs pinigai, kuriuos reikia e, prasukti, iš, išvarin, išplauti. Trečia nusikaltimų rusišys susijusi su e, terorizmu. reikėtų vieną dieną pasidomėti, ar terorizmas iš tikrųjų apsiriboja vien išpoliais, kaip su radikalėjimu, galbūt tai taip pat nusikaltimas. Ir ketvirta nusikaltimų rušis, kurią aš tyriu, tai privilegijuotųjų daromi nusikaltimai tie, kur, kurių niekada neįtartumėte - bankininkai, finansiniai konsultantai, buhalteriai, teisininkai, advokatai. Ir kad bandydami viską e, našiai sutvarkyti, jie gerai sukasi, bet būtent juos Panamos skandale pirmiausia reikėtų identifikuoti. Kalbant apie konkrečiai Belgiją, galiu pasakyti, kad mane varo į nevilti tai, kad Belgijoje labai trūksta e, įrankių šioje kovoje. Kalbėdamas apie Belgiją, norėčiau pakomentuoti teisės nuostatas. E, pavyzdžiui, pinigų plovimas. E, taip pat kaip pagal Belgijos įstatymus ap, aptikti, identifikuoti nusikalstamą veiklą. E, čia noriu paminėti žymųjį Belgijos kodekso straipsnį, pagal kurį norint e, identifikuoti e, narkotiko kontrabandos nusikaltimą ir e, areštuoti įtartiną krovinį. Reikia, nereikia paties nusikaltimo e, įrodymų. Tai labai svarbu, nes e, tas, tas straipsnis e, skirtas pritaikyti sankcijo, sankcijas tiems, kurie e, ketina įvykdyti nusikaltimą. Būtų gerai, kad daug, daug kur galiotų, kad visur galiotų tokie, nuo, tokie e, įstatymai. Vertant viską iš europinės perspektyvos, e, aš kaip, iš savo pėties kaip teisėjas galiu pasakyti, kad čia dar daug reiktų e, nuveikti. Čia noriu kreiptis į poną Kostą. E, 2011 vasario mėnesį dalyvavau e, susitikime e, Hagoje skirtame e, mokesiniams nusikaltimams. Ir yra dar viena institucija, kuri kaip Europol ir Eurojust yra labai veiksminga, padeda šalims pasirinkti kovai su e, nusikaltimais mokesčių srityje. Manau, kad mes turime tikrai. E, padaryti esminių žingsnių kovoje su sukčiavimu. Svarbiausia išsiaiškinti, kokiais, kokie metodai taikomi plo, mokė, e, pinigų plovimo e, srityje, nes jeigu nėra tų metodų, tuomet nėra Panamos skandalo. Taip pat reiktų, tai išsiaiškinus, turėti galimybę išaiškinti tuos, kurie pateikė visą susijusią informaciją. Ir čia reikia pasakyti, kad dažnai e, pinigų plovimas vykdomas pasitelkus e, kompensavimų sistemą, kompensacijų sistemą taip pat suklastotus, suklastotus suklastotas sąskaitas, E, neegzistuojančias komercinės operacijas, suklausas komercinės operacijas, kurių pagalba galima visą veiklą iškelti į užsienį. Jeigu būtų galima tai išaiškinti, tuomet galėtume e, sužinoti viską apie metodus ir išsiaiškinti, kas yra nusikaltimo vykdytojai e, siūlau tiesiog e, internete į, į, į naršyklę įvesti e, mokestinius rojus. Panamos pavadinimas neiš, neiššoks. Pamatysite daugybę teritorijų, taip pat Šveicarijos bankus. Ir būtent ten veikiančius asmenys reikia identifikuoti. Dar turiu kelias sekundės. 5 ar 10 eurų galima visą tai išsiaiškinti. Bet reikia galimybės išsiaiškinti, kas yra mokestinis rojus. Manau, kad reikia naujos sistemos ir bandyti nekartoti jų praeitie padarytų klaidų. O kalbant apie ateitį, noriu paminėti jūsų 2013 spalio rezoliuciją dėl korupcijos. Jūs tikrai gerai padirbėjote, bet tą darbą valstybės narės išmetė šiukšlių dėžę. Valstybės narės niekada nesėmė tų veiksmų, kurių prašėte. Jūs dirbate su TVF ir Pasaulio banku ir man atrodo, kad labai svarbu skaičiais pailustruoti ir parodyti, kad tai yra katastrofa pasaulio mastu. Ir kad būtent, ir visų pirma, kad Europoje būtų suprasta, tai, ponė Žaly, aš čia noriu prisiminti jūsų žodžius dėl to, kad, kad susidursime su beprecedenčiais atvejais. Ir iš tikrai tai atsilieps politikai, bent jau mano šalyje. Ačiū. E, jūs e, kaip e, tyrėjas, aišku, turite nepaprastai daug patirties. Toliausia, pas, galiausiai paskutinis ponas Norbert Naulin iš Šiaurės Reino Vestfalijos. Specialus tyrimo padalinys. Gal papasakosit, kodėl jis turėjo būti įkurtas. Ačiū, ponės ir ponai. Noriu trumpai pristatyti savo veiklą kai e, dirbau tyrimo agentų. Mūsų institucija Šiaurės Reino Vestfalijoje buvo įsteigta 2015 m. vasario mėnesį. Jos e, dėmesio centre pinigų plovimas ir mokesčių vengimas – E, mokesčių vengimas ir kiti nusikalstami veiklai, e, e, veiksmai yra nepaprastai glaudžiai susiję. Nesvarbu, ar kalbame apie organizuotus nusikaltimus ar ekonominio pobūdžio nusikaltimus. Pavyzdžiui, korupcija. Žinoma, pinigų plovimas yra nepaprastai uh, glaudžiai susijęs su mokesčių sukčiavimu. Savo veikloje mes tengiamės bendradarbiauti su policija ir išnaudoti visas įmanomas galimybės, todėl mūsų e, tarnyba ir buvo įsteigta. <clears throat> Vienas iš mūsų dabar atliekamų tyrimų vadinasi kanalas. 2013 metais Šiaurės Reino Vestfalijos regione E, buvo nuspręsta nusipirkti informacijos iš informatoriaus. Tie duomenys, jokių būtų, aišku, negalėtų būti prilyginti Panamos slaptiesiems dokumentams. Jūs suprantate, kad Panamos dokumentai iš esmės yra e, duomenų paskelbimas per tarptautinių žurnalistų konsorciumą. O mūsų Šerus Reino Vesfalijos atveju e, sąsaja su Panamos dokumentais yra tokia, kad kalbame apie offshore'inių įmonių steigimą. E, mes ga, surinkom informacijos ir su Mossack Fonseca ta informacija buvo labai glaužiai susijusi. Mes turėjome duomenų apie offshore įmonių steigimą ir pirkimą ir net turėjome informacijos apie tų offshore įmonių naudos gavėjus, savininkus. Mūsų turimuose dokumentuose yra įmonių steigimo dokumentai, įvairūs įmonių priimti sprendimai, valdybos posėdžių protokolai. Um, Generalinės prokuratūros dokumentai, kurie yra labai svarbus, nes jūs yra nurodytas labai e, tikslus įmonės savininko pavadinimas. E, turime sąskaitas faktūras iš offshore įmonių steigimo proceso, nes žinia, kad Mossack Fonseca dirba už tam tikrus, už, tam, už palūkanas, už komisinius. Ir aišku, yra nurodyta, kokie papildomi kaštai e, susidaro. Turime e, informacijos apie visus informatorius ir taip pat turime elektroninius laiškus tarp bankų, turto valdytojų, investicijų konsultantų ir Mossack Fonseca e, štabo tarnybos tuose duomenyse nėra tik informacijos apie sąskaitas ir sąskaitų balansą. Pagal tą medžiagą mes surinkome daug naudingos informacijos. Visų pirma, gavome vadinamojo pelną gaunančio savininko pavadinimą, offshore'nės įmonės pavadinimą ir offshore'nės įmonės registravimo adresą. Ne visos tos įmonės buvo įkurtas Mossack Fonseca. Ne visos jos yra e, Panamoje, kai kurios yra Keimenų salose, Seišeliuose ar Britanijos e, e nekaltosios mergelės salose. Galiu paminėti, kad Mossack Fonseca yra tarptautinė teisininkų tarnyba. 44, e, 44 filialus jie turi. E, ir e, ne tik Panamoje ar mums žinomose kitose salose jie veikia. Tų offshore įmonių registravimo vieta nereiškia, kad turtas iš tiesų yra Panamoje ar e, Seišeliuose. Jie gali būti ir e, Europoje esančiose sąskaitose. Mes turime oficialių uh, E, valdybos narių pavardės, sąrašus. Ir šiuo atveju pastebėjome, kad dažnai e, valdybos yra Mosai Fonseca narių, bet e, dažnai ryšys su tomis ašorinėmis bendruomenėmis yra užtikrinamas Mosai Fonseca personalui suteikus akcijų, paverčius juos akcininkais. Galiu Jums labai aiškiai pasakyti, kad nėra nei vieno atveju tarp mūsų išnagrinėtojų, kai e, pelną gaunantis savininkas turėjo užmesgęs tiesioginį ryšį su Mossack Fonseca. Visuomet e, dirbama buvo per bankus ir būtent banko personalas atlikdavo visą darbą. Dažniausiai tą e, darydavo finansų konsultantai. Tų įmonių steigimo kaštai vėliau būdavo perdodami uh, E, bankui, bankas turėdavo juos padengti ir paskui, aišku, perkeliama visą tą sumą būdavo e, klientui. E, visose šiuose atvejuose yra viena ypatybė. Jeigu investicinis bankas suorganizuodavo šornės įmonės įsteigimą, tai klientas tą įmonę galėjo naudotis tik per tą banką. Jeigu klientas pakeičia banką, tada įmonė yra uždaroma. E, taip, klientas turi turto išorinėje įmonėje, bet ta įmonė yra susieta su vienu konkrečiu banku, viena konkrečia sąskaita tame banke. Mes visi žinome, kad e, žiniasklaida ir administracija e, negali kol kas per esamą sąrangą išvelgti, kas yra tikrasis savininkas. Um, uh, dokumentai yra tik tai vidaus dokumentai. Tik tai bankas ir Mossack Fonseca yra atsakingi už e, steigimo dokumentus. Mes e, galime klausti, kas e, yra ta ošornė bendrovė. Ošorinės bendrovės gali būti naudojamas pinigų vengimui arba pinigų plovimui iš nusikalstamos veiklos gaunamų pinigų plovimui. Mokesčių vengimas. Yra E, maždaug 90 atvejų slepiamas nusikaltimas mūsų išsiaiškintųse bylose. Visi tie tyrimai yra toli siekiantis. Mes e, išsiaiškiname daugybę atskirų asmenų veikiančių per 50 skirtingų bankų. E, Kas yra mūsų įtariamieji? Tai yra žmonės dirbantis Mosak Fonsekoje, nes jiems keliamas įtarimas, kad jie padeda e, vengti mokesčių. Paskui dar turime tarpininkus bankose ir finansinių paslaugų tiekėjus. Jiems keliami įtarimai dėl pinigų plovimo ir pagalbos lažybų versle, stengiantis išvengti mokesčių. Ir be abejo, kai yra išsiaiškinamas tikrasis savininkas, yra pradedama kalbėti apie įtariamą nusikaltimą pinigų plovimų srityje. Vienas iš Kölno prokurorų Šiaurės Reino Vestfalijos e, regionių prokuratūrų ir skirtingų e, tyrimo tarnybų tyrėjai sutelkė jėgas e, ir dabar dirbame mūsų bendroje tarnyboje. Kokie mūsų tikslai? Mes e, turime e, teisinį mandatą ir stengiamės atgauti, išieškoti mokesčius, kurie buvo nesumokėti. Pirmiausia, mes stengiamės baudžiamąją tvarką tirti bankų veiklą Ir dirbame ir su juridiniais asmenimis, ir su fiziniais asmenimis. Mūsų tyrimuose dirbama taip, kad e, pirmiausia surastume žmonės esančius Vokietijos teritorijoje. Pavyzdžiui, Vokietijos bankai, kurių centrinė būstinė yra Vokietijoje, o filialai Luksemburgė pateko į mūsų dėmesio centrą. Uh, dirbame su bankininkais esančiais pačioje Vokietijoje. Aišku, pirmiausia, mes e, stengiamės identifikuoti žmonės esančius Vokietijos teritorijoje. Kaip aš sakiau, 90 atveju, procentų atvejų kalbame apie mokesčių vengimą arba pagalbą vengti mokesčių per lažybas kaip e, paaiškėjo, pagrindinis tikslas mūsų išsiaiškintose įmonėse buvo apeiti 2003 metų E, palūkanų sąskaitoms direktyvą. Nes žinoma, jeigu sąskaita yra Europoje, tai uh, turi būti mokamas mokestis už palūkanas gaunamas pagal tą sąskaitą. Buvo stengiamasi išvengti, kad tie pinigai uh, nebūtų ten laikomi ir dėl to offshore'nės įmonės sumos būdavo, patekdavo į kitas sąskaitas. Pagalba uh, lažybose ir kiti su bankai susiję tyrimai atspindi, kad ši nusikaltimų rušis yra organizuota. Aš ir baigsiu. Ačiū. Ačiū, ponė Nolin. Mes labai daug girdėjome įdomių dalykų, bet laiko problema, kaip visada, iškyla. Mūsų posėdis turi baigtis 18.30. Taigi beliko 45 minutės, o norinčių pasakyti sąrašas labai ilgas. Todėl aš siūlau 3 minutės skirti e, kiekvienam e, klausimui ir atsakymui. Minutė klausimui, dvi minutės atsakymui. Net ir ponas Mišelis, buvęs užsienio reikalų ministras, turbūt sugebės taip dirbti. Pone Luke. Pirmininkė, aš su to nesutinku kalbėjom apie tai, kad šiam komitetui reikia daugiau laiko klausimams. Mes turim turėti daugiau teisų klausti, bet dabar jūs ribuojat mūsų laiką. Na, galim ir kitaip dirbti. Tada baigiam posėdį 18.30 ir pusė kolegų visai nepasisakys. Taisyklės yra labai aiškios, vertėjai irgi turi savo darbo taisyklės. Posėdis yra organizuotas iki 18.30. Todėl aš siūlau, kad mes šiek tiek glaušiau kalbėtumėm ir e, pats sugebėtumėm paklausti. Ponas Kofod, e, laikysiuosi man skirto laiko. Pirmiausia, ponui Filipui Košner. Ačiū už jūsų pasisakymą. Jūs siūlėte, kad būtų sukurtas veiksmingesnis Europos E, administracinis valdymas, kaip būtų geriau galima dirbti per Europos finansinio nes, e, žvalgybos tyrimo skyrių. Jūs sakėte, kad 97 bylos buvo iškeltos, kurios atvejais jūs prašėte informacijos iš Panamos. Ką jūs galėtumėt padaryti, kad mes padėtų, ką mes galėtumėm padaryti, kad padėtumėm jums vykdantas, tyriantas bylas. Ir paskutinis klausimas, ponui Naulin. Klausiu, nes jūsų darbo metodas, kaip pirkote informacijos iš informatorių, yra taikomas ir Danijoje. Danijos mokesčio administracija irgi perka informaciją. Ar toks darbo metodas pasiteisino? Ar jūs rekomenduotumėte jį kitoms valstybėms? Ar taip galėtumėm geriau kovoti, kovoti su tokio tipo nusikaltimais? Labai ačiū už trumpą klausimą. Pirmininkas Kosta, pabandysiu trumpai atsakyti apie ES finansinių žvalgybos skyrių. Apie tai jau prieš daug metų pradėjom kalbėti. Nereikia daug pinigų, nereikia naujų pastatų, reikia tiesiog susėsti kartu ir drąsiai pradėti nagrinėti, kas e, tuos klausimus, kurie mus atakuoja jau pastarosius mėnesius. Viena iš išvadų, kurią mes jau dabar padarėme, yra tokia. Šiandien terorizmo finansavimo problemą gali spręsti tik tai jungtinė finansinių žvalgybos dalinių komanda. Todėl mes turim e, kažką daryti. Buvo kalbama apie. Trakfang ir Belgijos atitinkama tarnyba. E, jie keičiasi informaciją ir tai yra labai naudinga. Todėl mes dabar turėtumėm tą patį daryti ir geriau pagalvoti, kaip mano kolegoms galėtume pagelbėti efektyviau dirbti vietoj to, kad jie tik prašinėtų. Ką mes galim padaryti iš tų 97 bylų? Ką jūs galite padaryti, kad mums padėtumėt? Nieko jūs negalite padaryti. Viskas priklauso nuo Panamos generalinio prokuroro. Ar jis atsakys mūsų klausimus, ar FIU atsakys mano klausimus, aš abejoju. Ką mes galim padaryti? Nieko. Unbefriedigint. Herr Daulin. Labai e, raminantis atsakymas. Ponas Naulin. Tarptautinės nusikalstamos sistemos bendrai e, yra atskleidžiamos tik tai, jeigu gauname e, vidinės informacijos. Turite apie tai pagalvoti. Ir čia yra du svarbus dalykai. Niekada nebūna taip, kad kažkas iš ryto atsibunda ir iš savo altruizmo nusprendžia kreiptis į prokuratūrą ar tyriejus ir paaiškinti, kaip veikia nusikalstama sistema. Visuomet reikia bandyti išsiaiškinti, iš kur ateina pinigai. Kitas svarbus dalykas - informatorių apsauga. E, galima tą sistemą sutvarkyti per informatorių apsaugos sistemą, bet tai yra labai plati sistema ir mes turim nuspręsti, kokios būtų tos sistemos veikimo ribos. Ačiū, ponas Mišel. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ponė Kosner, e, man laiko nedaug skirta. Ar prieš Panamos skandalą savo analizėse žinojote, nors kiek, nujautėte, turėjote kažkokių ženklų, kad egzistuoja tai, kas išriškėjo per Panamo skandalą. E, tada kils klausimas, kodėl nieko nebuvo daroma anksčiau. Ar negalėjo tyrimai būti pradėti anksčiau, prieš atskleidžiant Panamos e, duomenis? Toks būtų mano pirmas klausimas, aš šičiau labai aiškiai atsakyti. Ir atsiprašau, dėkuoju taip pat už tai, kad iš anksto kai kurios mano klausimus jau atsakėte. Kitas dalykas, dėl Europolo. E, jūsų atsakymuose raštu man susidarė įspūdis, kad Europolas šiek tiek abejoja, dvėjoja bendradarbiavimo e, e, efektyvumu su valstybėmis. O ponė Dėkos nėra, aš visiškai e, sutinku su jūsų uh, susirūpinimu, bet aš e, nesu taip pesimistiškai, kaip jūs nusiteikęs. Aš optimistiškiau vertinu padėtį. Aš jau esu turėjęs progų kalbėti šią temą ir man atrodo, kad tai, ką jūs įvertinote kaip palengvintojus, jie negalėtų būti tik tai uh, kažkokie mūsų taikiniai, nes labai dažnai man atrodo, kad tie tarpininkai palengvinantis tyrimą dažnai nesusilaukia dėmesio. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kaip mes galėtumėm lengviau spręsti šią problemą, nes be tų tarpininkų informatorių turbūt mes negalėtumėm nieko padaryti. Reikia, kad mes sutelktumėm dėmesį į šios ryties sutvarkymą. Ačiū, pon Mišel, jūs dvi minutės kalbėjot ir e, kol kas jūs dar nesat niekuomet laikęsis mūsų kalbėjimo laiko apribojimų diskusijose. Prašyčiau ateityje tą daryti. Kas atsakys? Atsakysiu skaičiais. Pateiksiu skaičių. 2014 e, m. sausio mėnesį, e, kai kalbėjome apie kovą su pinigų plovimu ir finansiniais susikaltimais ir e, gavome informacijos, kad Panamos finansavimo grupė neveikia gerai Taip pat pastebėjome, kad um, resursai dirbti šiuo klausimu buvo riboti ir darbas buvo tik dėlžiamas. 2015 metais Belgijos Raymond Egmont grupė pradėjo kalbėti apie problemą. Jis sakė, kad reikia kažką daryti kolegoms, nes nebelieka bendradarbiavimo. 2016 metų sausio mėnesį E, viskas tarsi išriškėja, o 2016 sausio, vasario mėnesį Panama e, tampa bendradarbiaujančia valstybė. 2016 m. balandžio mėnesį žurnalistai atskleidžia kažkokios informacijos. Man atrodo, kad vien įvykių chronologija rodo, koks būtų mano atsakymas. Aš manau, kad ši problema yra įsišaknyjusi labai sena. E, nes e, jau prieš daug metų būdavo kovojama. FIU, kurią aš atstovauju, ir administracinė struktūra e, Luksemburgė. COF yra teismų skyrius, kitur policija e, už tas rytį atstoja, Europolas yra policijos tarnyba. Ir jeigu mes palygintumėm savo modelius, mes gal esam labiau administraciniai negu policinė veikla. Kartais atrodo jokingai viskas. Mes dirbam su Europolu, mums pavyksta dirbti, tai ir kiti turi sugebėti. Be abejo, policijos padiniai. Ponas Montanier ir ponas Glės. Euh, Aš atsakysiu ponui Mišel. Žinoma, atakuoti e, informatorius prilygtų e, mafijos e, e remimui. Turbūt matėte filmą Firma su Tomu Krūzu. Matėte, kokie buvo jo rezultatai. Kitas dalykas. E, kaip išsiaiškinti faktus reikia proaktyvumo, reikia aktyvumo. Ir pastebėjome, kad e, žmonės, kurie jums siūlo informacijos, supranta, kad užtenka tarptautinių institucijų bet e, jie suvokia, kad e, mokestiniai nusikaltimai vyksta Ženevoje ir Maskvoje. Ten galima nesunkiai nusipirkti išorinę bendrovę. Paryžiuje. Mercedes, Le Figaro ir daug Šveicarijos bankų paremė offshore bendrovių pirkimus. Vienas iš svarbių dalykų yra tie informatoriai. Jie dirba dažnai nemokamai, o Vokietijoje informacija buvo perkama iš Lichtensteino. Ir teisinė prasme yra rimta problema, nes jie moka tų bankų darbuotojams ir tai yra korupcija. Nydemaja. Dabar EPP e frakcijos vardu ponas Liudemar. Nydemar. Labai ačiū. Manau, kad viskas, ką pasimokėme iš Panamos dokumentų, yra susijęs su praeitimi bent tam tikrų mastų. Tuo tarpu pakeista daug teisės aktų ir mano klausimas, kokiu mastu tie pokyčiai pagerino situaciją. Kalbu apie kovos su pinigų plovimu ir kitais teisės aktais. Taip pat norėčiau pažvelgti į ateitį. Turime naują kovos su pinigų plovimu pakeitimą pagal BPO standartus ir e, sąskaitų tvarkymo pakeitimai. Kokiu mastu tai paveiks e, šią problemą ar sumažins tą problemos aprypti? Ačiū. Prieš klausant atsakymus noriu pakla, paprašyti pana Montanie dar pasisakyti. Prašom, pana Montanie. Ar manęs laukiate? Gerai. Kalbant apie bankų priežiūrėtojus ir, ir kalbant apie du paskutinius klausimus, mūsų priemonės yra skirtos tam, kad užtikrintume, kad finansų sektorius identifikuoja savo klientus ir nustato lėšų kilmę ir e, apie įtarimus praneštų atitinkamoms institucijoms. E, pagerinimų yra teisės aktuose, keturiose direktyvose yra sustiprinta profesionalų ir prižiūrėtojų funkcijos, kad fun sistema veiktų geriau. Nepaisant to, kiekvieną kartą, kai kažkur teisės aktai leidžia nuslėpti ar kažką pakeisti, Tai reiškia, kad sistemoje yra silpna vieta. Reikia pasinaudoti patirtimi, rinkti tą patirtį ir gerinti sistemą ir toliau. Panaudojant geriausią prižiūrėtojų patirtį praktiką. Aš esu šiek tiek pesimistas, aišku, visiškai užkirsti kelio pinigų plovimų nepavyks, bet galima to pinigų plovimo apimtis sumažinti. Labai ačiū. Ar kiti norėtų papildyti, panas Kles, dėl teisės aktų arsenalo? Tai Belgija nelaukė ketvirtosios direktyvą jau dešimtaisiais metais numatė tikrų e, savininkų ir e, ekonominių naudos gavėjų tikrinimą Tačiau iš patirties galiu pasakyti, kad jeigu apskaitininkai Belgijoje mm, ir vykdo kažkokią kontrolę, tai advokatų biuruose jokios kontrolės nėra vykdoma. Tikroji problema yra ta, nėra teisė, kur yra teisingumo tai, kad tai, kad teisingumo sistemai trūksta išteklių. Turime geras normas, puikias normas, tačiau visiškai neturime išteklių e, tiek policija, tiek e, teis, e, teisės sauga apskritai. Tai yra tikra katastrofa. Ponas Naulin, aš manau, kad teisės aktų pakeitimai yra teisingi, tačiau galiu kalbėti tik tai apie tai, kas buvo praeitie, negalima nuspėti ateities, todėl negaliu pasakyti, kokios bus pasiekmes tų pakeitimų. Tačiau kalbant apie teisės aktus, keli dalykai yra labai svarbus Europos lygmenių kovant su šiais reiškiniais. Pirmiausia, Europoje susitikinęs mums reikia bendros mokesčių vengimo apibriešties ir e, reikia suderinti tokio nusikaltimo e, apibriežti, suderinti viso žemyną mastu, tai reikštų, kad bendradavimas būtų daug paprastesnis. Ir manau, kad visose valstybės narėse standartas būtų tai, kad mokesčių vengimas būtų nusikaltimas einantis anksčiau prieš pinigų plovimą ir reikia užtikrinti, kad autonominis pinigų plavimas, taip vadinamas, būtų baudžiamas nusikaltimas ir kad būtų matyta galimybė konfiskuoti turtą, e, kuris buvo finansuotas neteisėtai. Toliau ponas Gebaje. Ponas Tekosters sakė, kad tarpininkai visada yra už viską pasislėpę ir pagal mūsų teisės aktus mes turime būti budrus, kaip padaryti, kaip pakeisti teisės aktus, kad jie veiktų. Dar sausio mėnesį buvo sakoma, kad nieko niekas nežino apie a, tos a, skandalus. Dėl bendradavimo, kaip jis veikia tarp jūsų ir tarp institucijų, ar tai ar būtų Eurofiskas, Eurojustas ar Europolas, norėčiau išgirsti jūsų nuomonės apie tai. Ir bendresnis klausimas, kalbėjote apie Europos teisės aktus, kovai su pinigų plovimu, kad jie yra stiprinami. Atsižvelgiant tai, kas įvyko, kokiu naujienu galima įvesti į tos teisės aktus. Kas norėtų pirmasis atsakyti? Ponas Dekoster, pirmininkė, pavanysiu atsakyti labai trumpai su keliais skaičiais. Jūs klausate, koks yra bendradavimas su kitomis šalimis, kitais žvalgybos skyriais. 15 metais mes teisės saugos institucijoms perdavėm aštuonias bylas dėl sunkaus mokesnės sukčiavimo. Jau nebus susijęs su Belgija su Prancūzija. Trys bylos dėl Niderlandų, vienas Madagaskaro, Singapūro, Lenkijos. Ir e, e, ką mes gavome? Vieną bylą, kurią apie kurią mus pranešė Luksemburgas. Ir dar, ir dar apie vieną bylą Bankokas pranešė. Matote, kokia yra marža. Gerai mane supraskite, fiskalinio sukčiavimo, mokslinio sukčiavimo srityje yra daug pažangos. Čia ne tik bendradarbiavimo klausimai, kai aš pateikiu dokumentus dėl pinigų plovimo, jie tuo pasinaudoja. Ir kai aš paprašau, kad belgų sukčių duomenys man pakeistų, jie neturi nieko. Jiems tai yra neįdomu. Tai yra tiesiog prioriteto klausimas. Ir galbūt reikėtų grįžti prie tų prioritetų keitimo. Kitas pavyzdys - bendradavimas su Luksemburgo skyriumi. Vertas paminėjimo. Tai yra neteis, netikro mokestinio sukčiavimo aktai. Keli šimtai milijonų kuri yra Luksemburgė jau dešimtis metų, bankrutuoja ir daug žmonių neteka darbo. Ir dabar jos pasisako, mes, mes atlikome mokestinį sukčiavimą, tačiau ne, ne, nepalaukite, paprašome Luksemburgą išsiaiškinti, pasirodo, kad sukčiavimas buvo dvigubas. Ponas Kles, dėl bendradarbiavimo turime Eurojustą, tai yra puikiai priemonė. E, kadangi yra bendros tyrimo tarnybos ir e, komandos ir E, tai ši sistema leidžia mums tiesiogiai dirbti tarpusavyje. 11 valandą galima paprašyti duomenų e, orderio Varšuvoje, 4 valandą po pietų jau jį turėjo. Tai veikia puikiai. Europolas iš tikrųjų teikia puikias priemonės keistis informaciją Taigi tai veikia puikiai. Taip pat turime ryšių ir, pavyzdžiui, su Maroku, kas yra pozityvu. Kai, kai prašome e, tarpusavio pagalbos iš kai kurių kitų šalių, pavyzdžiui, tos šalies, kurie ketina išstoti iš Europos Sąjungos, tai nieko negauname. Kartais e, bendradarbiavant su kitomis šalimis taip pat nieko negauni, pavyzdžiui, Pakistanu bendradarbiavant ar Maskva, e, bent liukė. Mano klausimas yra ponai Naulin. Jūs kalbėjote apie svarbą, svarbą investicinių patarėjų vaidmenį, bankininkų, kurie padėjo užmest, užmėgsti santykius su Mosak Fonseca ir taip toliau. reikia užtikrinti, kad pagautume didelės žuvis, taip pat ne tik mažas žuvytės. Jūsų atsakymuose raštu jūs prašote, kad 25 procentais atveju e, įmonės buvo, tos įmonės buvo Luksemburgė ir buvo Vokietijos bankų filialai. Užsiemė tokią tarpininkų veiklą. Norėčiau sužinoti kokiu mastu imtas teisinių veiksmų prieš vadovus tų Vokietijos bankų. Taip pat, ar jūs svega kažkokie terminai dėl senaties? Viskas prasidėjo 2003 ar 2005 metais. Kokia būtų čia senatis? Ar yra pavojus, kad mums nepavyks E, nubausti kaltųjų, nes tiesiog su jais senatis. Na, žinoma, investiciniai patarėjai bankose turi būti nustatyti, nes būtent jie yra tiesioginis kontaktas su klientais. Dažnai dirbantis tokį darbą turi labai ypatingą statusą ir mes bandome apžvelgti įvairius banko darbuotojų lygmenys, tačiau reikia rasti pėtsaką. Čia yra sunku. Na, Vokietijos bankai turi filialų ne tik Luksemburgė, bet tie, kurie turi e, e, filialų Luksemburgė, dažnai turi normalių filialų, normalių dukterinių įmonių, kurios dirba su klientais. Mūsų duomenės sukoncentruoti į Luksemburgą, tačiau tai nereiškia, kad bankai būtinai ten steigia yra filialus sukčiavimo tikslais, labai dažnai tie filialai jau ten veikia seniai. Na ir atsakingi yra ne tik tai tie, kurie dirba uh, E, Luksemburgė, bet ir tie, kurie Vokietija, Vokietijoje. Jeigu mums nepavyksta nustatyti Vokietijoje dirbančių asmenų, dirbančių tokį darbą, mes negalime panaudoti savo teisinių nuostatų. Mes nustatėme, kad finansinių paslaugų teikėjai naudoja specifinę taktiką, kad palengvintų mokestinį sukčiavimą, mokesčių vengimą. E, senaties terminas yra 10 metai ir kol kas tai nėra problema. Da. Ačiū už tokį tikslų atsakymą. Ponai Papakor Sunda, žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems jums. Labai ačiū iš tokią mm, įdomią informaciją ir jūsų pasiūlymus. EBPO, jungtinės tautos suteikia informacijos, bet remdamiesi visą jūsų suteiktą informaciją darome prielaidą, kad įmonių pelno mokestis nebuvo paminėtas Ir manau, kad mokesinių rojų sąrašas tikrai geras dalykas. Ponas Mišel uždurė, uždavė klausimą apie tarpininkus ir ką dar galėtume padaryti, kad juos sustabdytume. O kai kalbame apie darbo metodus, tai remiantis visą informaciją, kurią iš jūsų sužinojame, noriu paklausti jūsų, ar jūsų nuomonė pinigų plovimo direktyvoje arba kitose ad hoc teisės aktuose. Mm, galbūt galėtume kažką nuveikti panašiai kaip ir terorizmo srityje kai bandoma peržiūrėti asmenų srautus, pavyzdžiui, ir, ir sustab, sustabdyti kai, kuriem, kai kuriuos žmonės. Galbūt panašiai galėtume elgtis ir bankininkystėje, galbūt galėtume, galėtumėte ką nors pasiūlyti šiais aspektais, nes mes nesame ekspertai. Ispanija daug e, nevyksta šioje srityje, susidaro įspūdis, kad galima nebaudžiamai e, pažydinėti įstatymus. Tai, ką jūs papasakote, da, reiškia, kad darbas vyksta e, tinkamai. Kas norėtų atsakyti amnestiją mokesčių klausimais, kur galioja tokie įstatymai? Belgijoje. Pradėkime nuo Belgijos. E, dėl e, šio klausimo, taip mes jį žinome, nes kalbame apie ketvirtąjį paketą šioje srityje, mokesčių srityje, tačiau trečias ir ketvirtas pasiūlymai. Na, mums teko šiek tiek svarbesnis vaidmuo po to, bet jisai santykinai yra gana sudėtingas, bet tai mums netrukdo, nors ir taip galbūt ir nepasirodys, ne, tai mums netrukdo veikti. Tas atvejs, kur aš papasakojau apie pinigų plovimą e, sukčiaujančiose bankuose, tai pagal trečiąjį priemonių paketą tą pavyko išaiškinti Taigi viskas veikia, bet e, svarbiausia, kad teisės aktai būtų suderinti. Tos iniciatyvos turi imtis vyriausybė. Mums veikti leidžia tik kai kuriais atvejais ir nuostatų suderinimas mokesčių srityje pa, leistų pasipriešinti nusikalstamam e, pinigų plovimui. Yra dar erdvės e, laisvės manevrams ir tai daro. Tai suteikia pagrindo nusiteikti optimistiškai. Ačiū, sako pirmininkas. Ar kas nors norėtų ką nors pridurti? Noriu grįžti prie patarėjų problemos, konsultantų problemos. Čia daug, daugiau negalėtume nuveikti, nes būtų, nes būtų sunku suvokti, kuo užsima konsultantas. Galima įtraukti kai kuriuos mechanizmus arba prievalę notifikuoti, pavyzdžiui, įmonė auditoriai, atliekantis auditą didelėse įmonėse, galima e, sukurti reikalavimą jiems teikti e, pranešimus ataskaitas ir informuoti apie konkrečius atvejus. Tai bent jau patys tai sužinotume ir tai būtų naudingas dalykas. Dar vieną klausimą noriu pakomentuoti, kurį iškėlė kolegos reikia, konkre... reikia gyvendinti konkrečias teisės priemonės, tačiau tai pareikalauja daug priemonių išteklių. Ar kas nors dar norėtų ką nors pasakyti? Toliau žodis Fabio Demazi. Jūs pasiruošęs, prašau. Aš noriu tik pasakyti, kad aš negaliu vertinti mokesčių suderinimo priemonės. Aš galiu tik kalbėti apie bankus ir draudimo institucijas, jų priežiūrą. Mes esame pastebėję, kad, e, kad e, pavyzdžiui, buvo du, dvi bylos, kuomet buvo nuteisti tarpininkai, finansiniai tarpininkai. Mums svarbu rūpintis, kad bankai atliktų savo darbą ir kad praneštų mums apie savo įtarimus. Tai labai specifiniai užduotis, ir, bet mes tikimės pažangos, einame pažangos keliu ir tikimės, kad ES kontekste uh, būtų įmanoma kontroliuoti kokią nors įmonę su visais jos padaliniais be jokių sienų. Ir galbūt ketvirtos, ketvirtoji peržiūrėta direktyva galėtų numatyti <clears throat> bendradarbiavimą e, visoje teritorijoje, prievolę bendradarbiauti. Uh, Ir taip pat gal, gal galima būtų sukurti prievolę, bendradarbiauti su priežiūros institucija. Tai esminis dalykas būtų. Aš kalbu apie savo kompetencijų sritį. Dažnai bankai ir draudimo įmonės būna daugia šalės įmonės. Ačiū toliau Fabio Demasi žodis. Turiu klausimą ponui Naolin. tyrėjai nemėgsta komentuoti įstatymų, bet dabar yra, vyksta e, direktyvos dėl pinigų plovimo peržiūra ir, kaip jau sakiau, ten yra nemažai spragų. Ir e, vadovai tų įmonių bankų gali atsisakyti teikti informaciją apie tikruosius savininkus e, sąskaitų ir, ir jie bus teisūs, neteikdami informacijos apie tikruosius savininkus. Ar tai yra kažkaip pateisinama ir Vokietijoje, ar nėra prievolė e, informuoti, deklaruoti apie žorinės įmonės egzistavimą? Na, Mane šiek tiek baugina kūrybing, kūrybiškumas tos kitos pusės, kuri naudojasi visomis manomomis spragomis. Kalbame apie e, prievalė teikti informaciją apie tai, kas yra tikrasis savininkas. Gyvename neįdėlėme pasaulyje, galime tik sumažinti uh, e, galimybės veikti, tas pas kaip ir futbole, gali tik tai sumažinti galimybės įspirti įvartį, bet kars nuo karto jį vis tiek įspiria. Tas pats yra apie finansinius, e, finansinį reglamentavimą. Toliau Eva Žaly Žaliųjų vardų. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad Panamos skandalas ir, ir mokės, domėjimasis mokestiniais rojais. Visa ta informacija atskleidžia, kad mm, ta, taisyklės egzistuojančios šioje srityje neveikia, kad priežiūros institucijos nesugeba atlikti savo darbo. Turiu klausimą ponui Montanie. Norėčiau, kad papasakotumėte kaip naudinga e, turėti instituciją, kuri užsijima bankų ir draudimo institucijų priežiūra, tuo pat metu atsakinga už pinigų plovimo kontrolę ir taip pat e, protingo rizijos ribojimo e, situacija. Ar tai tikrai neprieštarauja viena kitam? O kaip su offshore'inėmis įmonėmis, kurias sukūrė Mossack Fonseca, žinodama, kad 90 procentų tos kuriamos įmonės yra nusikalstamos, kaip, kaip tai sužinojame iš amerikiečių atliekamo tyrimo. Patrik Motanė. E, jeigu sutelkta viskas vienoje institucijoje, e, vienai institucijai patikėta e, kontroliuoti, ar įmonės laikosi taisyklių dėl kovos su pinigų plovimu ir kitų, kitos priežiūros funkcijos jai patikėtos tai galbūt reiktų įsigilinti tai, kaip mūsų e, institucija suorganizuota ir kaip jie organizuoja savo veiklą. Iš tikrųjų, mūsų veiklos laukas yra milžiniškas, e, turime į kovą su pinigų plovimu, mes galime atlikti tyrimus nuveikę į instituciją, taip pat galime užsimti, kit, imtis kitų priemonių. Mes žinome, visas, visų institucijų kas, ne, kas met neaplankome. Yra tam tikra rotacija dėl e, offshore'inių įmonių, įmonių kūrimo. Jos pačios savaime nėra draudžiamas, jas nėra neteisėtos. Turime rasti galimybių pritaikyti sankcijas bankams ir išsiaiškinti, turime teisę aiškintis, ar bankai perveda lėšas iš Prancūzijos e, tokiu būdu, kad tai pažeidžia e, e, prancūzijos įstatymus. Taip pat turime teisę aiškintis, ar, būstinės, ar būstinė vykdo kokią nors veiklą padaliniuose, kur, ar ta, veik, ta vykdoma veikla kaip nors pažeidžia vietos įstatymus. E, bet jeigu kalba eina apie užsienio šalies teritoriją, mes neturime galimybės ten vykti ir kažką tikrinti. Reikalinga sutartis su ta šalimi, kurios pagrindu galima tai būtų atlikti, jeigu Prancūzijos bankai e, turi, tų, kli, turi ten klientų. E, turiu omeny visą informaciją apie klientus, bankų klientus. E, Mums vienintelis e, būdas pritaikyti sankcijas, tai pasiremti įstatymais, e, ypač tik tais atvejais, kai pažeisti Europos, e, prancūzijos įstatymais. Įstatymai. Tačiau dažnai, e, na, tas ryš... pėtsakai dinksta, kai viskas persikelia į kitą šalį. Frau... Toliau mano kalbėtojų sąraše E, ponia Analiž Ramona, paskui Analiza Dod ir paskui Ana Gomeš. Ramona Tumš. Labai trumpas ir konkretus klausimas visiems trims. O gal ir kokiam vienam kalbėtojui. Ką Jūs galvojate apie dabartinę politiškai e, pažeidžiamų asmenų apibriešti, kaip e, įvardinta kovos su pinigų plovimu direktyva. Ir jūs nuomonė, ta apibrieštis yra per siūra, per plati ir teisinga. Ačiū. Labai geras klausimas. Kas pradės? Nemanau, kad reikia kažkaip papildyti šią apibriežtį, bet kogi dabar iš tiesų trūksta. Trūksta didelės duomenų bazė su visomis pavardėmis iš viso pasaulio. Čia mes kalbam e, ne tik apie politinis asmenius pažeidžiamus Europoje ir mano valstybėje. Labai lengva čia žinoti, kas yra kas bet kai kertame sienas, problemų iškyla daugiau, ypač kalbant apie finansinės institucijas. Ir aš manau, kad būtent čia Europos komisija turi kelti iniciatyvą, e, paaiškinti arba tiksliai apibriežti, e, kas tai yra suinteresuotoms pusėms. Ačiū, ponas Kleis. Ne? Naulin irgi ne. Ponas Montanė. labai plataus masto šis apibrėžimas. Mums e, jį patikrinti visuomet sudėtinga, nes mes iš tiesų neturime e, referencinės bazės, todėl turime e, vadovautis kriterijais, kuriuos sukūrėme, patikriname vykdydami tyrimus arba bandome optimaliai išsiaiškinti visus žmonės, kuriems ta apibrieštis galėtų būti pritaikyta. Jau dabar ta apibrieštis atrodo gana plati. Uh, Ir teisės aktų kuriems visuomet yra sunku sukurti veiksmingą apibriežti, aps, užtikrinant tam tikrą privataus gyvenimo apsaugą. E, ir galiu pasakyti, kad mums ap, esama apibriežtis atrodo tinkama ir ją reikia tik tai gerai gyvendinti. Ačiū. Paskutinis klausimas. Analiza Dots. Ačiū, manęs anksčiau salėje nebuvo. Aš viršui sėdėdama stebėjau su savo e, dukrelė, kuri dar kūdikis. Klausimas dėl Europos koordinacijos labai tikslus. Tai kas iš jūsų klausėte, kad e, reikia Europos masto FIU, kad e, tyrimo komandos veiksmingiau dirbtų? Buvo tokių, kurie sakė, e, kad valstybės narės tarpusavį turi geriau bendradarbiauti. Aš sutinku su tuo, ką jūs sakėte apie resursus. Neturim per daug informacijos. Ką reikia padaryti, kad sukurtumėm gerą Europos informacijos keitimosi sistemą? Pirmiausia, dėl įtartinų operacijų, o kitas dalykas dėl tikrųjų savininkų. Ar jūs nuomonė tai, ką turim dabar, yra pakankama? Ar reikia kažką keisti, kad patikos fondus įtrauktumėm, daugam tai būtų priimtina? Ir ar jums netrodo, kad geriau tai būtų sukurti visos Europos sistemą negu kiekviena valstybė? valstybė narė atskira, kaip kad yra dabar. Ačiū, kas norėtų atsakyti. Ponas Koster. Labai glaustai. Vadinamasis ES FIU e, turbūt būtų įdomus variantas, jeigu galvom apie bendros analizės sistemos sukūrimą FIU. Akivaizdu, kad tai yra reikalinga dabar. Kaip ir Eurojust panašiai. Eurojust e, sutelkia žmonės, kad jie galėtų aptarti svarbiausias temas ir parengti strategiją. Ta pati galim pasakyti ir apie FIU. Nereikia kažko panašaus į OLAF ar panašiai. Reikia kažką, kažką sukurti, kad tai veiktų. Vieną konkretų pavyzdį pateiksiu. Birželio mėnesį mes nusprendėme kartu su Prancūzija galvodami apie 2016 metų futbolo čempionatą, bendradarbiauti, nes e, bijojame, kad ką nors padarys teroristai. Taigi mes nusprendėme būdėti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, nuolat per Europos čempionato savaitę. Nieko nesitiko. Prancūzija per Egmont šį klausimą iškėlė ir mes jokių atsakymų negavome. Ir e, buvo vis galvojama tušiai, kad reikia kažką nuveikti, kad e, galėtumėm iš karto atsakyti visus prašymus. Deja, viskas atsitiko po to, po čempionato, bet vis tik tai mes buvom pasirengę ir suprantam, kad kažką sukurti reikia. Aš nežinau, kad Europos parlamentas gali ką nors laimėti, bet aš tikiuosi, kad galime pakeisti žmonių mąstyseną. Tai yra pagrindinis klausimas. Turim pakeisti žmonių mąstyseną. Montoy. Ačiū, Montoje. Ar jūs norėtumėt kažką apie prancūzišką sistemą pasakyti, iš prancūziškos perspektyvos? Ne, nieko ypatingo. Ačiū. Tada dar 20 sekundžių. Anos Gomeš klausimui. Klės. Pone prokurorė Klės, jūs kalbėjote apie uh, klaidas, e, mes nekalbėjom apie Panamą ir panašiai. Kodėl tos klaidos atsitinka? E, pavyzdžiui, ketvirtoji pinigų plovimo direktyva. Ji leidžia pasiekti įmonės direktorių ir e, tikrai savininką. Tai kodėl dar tų klaidų vis daroma? Man didžiausia nerima kelia fiskalinių vadinamųjų rojų sąrašas tarptautinio tyrimo jiems reikia. Pagal tą sąrašą matėme, kad visos finansinės grupės e, eina per jas, per, per tą sąrašą. Ir bėgant laikui iš to sąrašo buvo kai kurios valstybės išbraukiamas. Aš žinau, kad, e, kad ir kur beitumėm, kad įrodytumėm, kad E, esame vienos ar kitos valstybės gyventojas, turime pateikti, pavyzdžiui, e, sąskaitas už vandenį ar elektrą. Lygiai tas pati daro ir įmonės, ne tik pats kiriasmenės. Jeigu Monake negyvename, tai kaip galima rasti tokių sąskaitų? Paprasčiausias sprendimas. Aš galėčiau pabandyti rasti sprendimą. Aš žiūriu dabar į sąrašą ir Galbūt Europos parlamentas galėtų kažką padaryti. Kodėl Delavaro valstija nėra čia įrašyta? Kodėl ji nėra čia? Todėl, kad Delavaras priima uh, tam tikras įmonės. Lücken, e, die wir e, suchen müssen. Ich nehme an, dass Aš grįžtu prie to, ką mes pradžioje sakėme. Amerikos teisininkai žymiai saugiau jaučiasi savo teritorijoje negu Panamos žmonės. Mes bandysim tą atvejį irgi nagrinėti. Labai ačiū visiems keturiems pranešėjams. Girdėjom labai įdomios nuomonės, gavome daug svarbios informacijos, ją reikės dabar peržiūrėti. Ačiū disciplinuotiems kolegoms, kurie labai drausmingai pasisakinėjo per antrąją mūsų sustikimo dalį. Noriu pridurti, kad trečiadienį 11 val. profesorius Josefas Stiglicas atvyks. Jis yra ekonomikos Nobelio premijos laureatas. Jis vadovavo Panamos parlamento tyrimų komitetui, kuris pateikė ataskaitą Liepos mėnesį ir mes gausime informacijos apie ją labai greitai. Kitas dalykas, gruodžio 7 dieną ponas Moskovičiai ir Maltos bei Slovakijos pirmininkai taryboje ateis į mūsų posėdį ir papasakos, kas yra padaryta šiandien mokesčių klausimais ir kas bus nuveikta ateityje. Kitais metais tęsime savo tyrimą. O dabar posėdį baigiame. Noriu padėkoti vertėjams, sako pirmininkas, ir linkiu visiems gero vakaro. Vieną minutę viršium laiką. Ačiū. Good.